Buonasera a tutti. Cominciamo perché oggi abbiamo. Labą dieną. Siūlau kuo greičiau pradėti darbą. Iš ties daug laiko neturime. Iš karto apie kalbų režimą prabilsiu. Dokumentuose turite informaciją, informacinį kokobų biuletenį, koks bus kalbų režimas ten parašyta, nors internetu mūsų postis nebus tiesiogiai transliuojamas, bet jis bus įrašomas, kad būtų galima po to pasitelkti šio posėdžio įrašą, jei prireiks. Rytoj prašyčiau atsinešti balsavimo kortelę, kadangi reiks elektroniniu būdu balsuoti. Ir iš karto pradėsime klausyti kandidatus į Europos audito rūmų narius. Turime šešis kandidatus šiandienos posėdyje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, tokia bus tvarka 5 minutės įžanginis pasisakymas kandidato, po to 50 minučių e, pranešėjas gaus e, teisę užduoti klausimus, pingpongo sistema vyks ir po to 20 minučių narių klausimams ir po to e, sekretoriatui prašyčiau e, duoti ženklą, kad žinotumėme, kas ketina pasisakyti. Būtų gerai žinoti, kiek narių ketina užduoti klausimus. Būsiu labai griežtas, kalbant apie laiką. Vos tik baigsis skirtas kalbėjimo laikos, iš karto nutrauksiu, ponė Jelė. Prašom, žodis jums. Aš Señor sí, presidente, eh, solamente un punto de orden del día que quería. Ačiū dėl eh, darbo tvarkės tokią pastabėlę turėčiau. Mes e, ką tik dirbome parengiamojojo grupėje ir ten laišką išnagrinėjimo dėl pirmojo kandidato. Manyčiau, kad procedūriniai reikalai nėra visiškai tvarkingi. Komitetui nebuvo nei laiko viską aptarti, nei patikrinti ir, manyčiau, į tą aspektą reiktų tikrai atsižvelgti. Uh, onorevole Ayala, io credo che dobbiamo andare eh, oltre qui. Pone Ayala, Manyčiau, kad reiktų dirbti pagal iš anksto numatytą darbo tvarkę, o po to kaip komitetas diskutuosime apie jūsų minėtą laišką. Taigi reiktų iš karto pereiti prie klausimų. Pirmasis tai Vengrijos valdžios institucijų iškeltas kandidatas ponas Fazakas. Kandidatas gaus žodį penkioms minutėms ir galės prisistatyti, prašom. Elnök úr, Kedves képviselők, majdnem úgy mondtam képviselő társaim, igen. Ačiū, gerbiami nariai, ponios ir ponai, mėly kolegos. Būtų beprasmiška kartuoti, kad esu be galo laimingas vėl sugrįžęs į EP, į Kokobų, tačiau dabar esu čia e, su kitu tikslu Mane Vengrija iškėlė kaip kandidatą į audito rūmų narių. Taigi, džiugu, kad viskas vyksta tokią Vengrijai svarbę dieną, kai mes minime 64 metų revoliucijos metinės. Trumpai prisistatysiu, vieną kadenciją dirbau parlamente, Europos parlamente, dėjau visas pastangas, dirbau biudžeto kontrolės e, komitete, pirmininkavau jam, e, buvau taip pat eilinis narys ir dirbau kvestoriumi. Man buvo nepaprastai malonu rinktis šiandienos klausimui. Taip pat nepaprastai susidomėjęs skaičiau parengtą klausimyną bei iš visų jėgų stengiausi kaip galima išsamiau į klausimus atsakyti. Taigi, nors e, išsamei prasistatinėti, manau, nėra reikalo, bet keletas klausimų, manau, yra svarbių. Dėl politinių pareigų nieko neturiu ką pridurti, dėl interesų konfliktų taip pat jokių. Tai buvo lengva atsakyti, todėl galėjau susitelkti ties savo europietiškąją karjerą. Mano profesinė karjera susideda iš trijų dalių. Pirmoji iki 90-ųjų metų, iki tol, kol žlugo komunizmas. Aš buvau Vokietijos departamento tarnautojas už, užsienio prekybos ministerijoje esbo, su, ryšiam su esbo buvau atsakingas, taigi matote, kad dirbau santykiuose su vakarų šalimis, stiprinau Vengrijos ir vakarų šalių santykius, mielai prisimenu mm, visas investicijas, visas, e, visus projektus bei infrastruktūros kūrimą. Antrasis etapas prasidėjo po 90-ųjų metų. Tuomet mane įpareigojo padėti Vengrijai pasirinkti narystį į NATO ir ES. Euroatlantinė integracija buvo mano darbo prioritetas. Aišku, buvo labai griežti kriterijai, kuriuos turėjome atitikti. Būtent atsižvelgdamas į tuos kriterijus, aš sutikau mm, dirbti Tarptautinės priekybos ministerijoje. Tikiuosi, kad žmonės mano kaip ministro darbų buvo patenkinti, bet to e, aš perėjau, ši, ekonomi, ši ministerija buvo performuota į ekonomikos ministeriją. Po to dirbau Europos parlamente, trumpai apie šiuos penkerius metus buvo dviejopas darbas. Iš vienos pusės turėjome stiprinti europinę perspektyvą, didinti Europos matomumą, o iš kitos pusės turėjome skatinti europinės vertybės Vengrijoje. Tikiuosi, kad su jūsų palaikymu bei pagalba galėsiu susitelkti ties antrąją savo darbo dalimi būdamas auditorumų nariu, būtent skatinti bei skleisti europinės vertybės. Na, šio, šį kartą ne Vengrijoje, bet e, Europos institucijose ir visose valstybėse narėse būtent tą ketinu daryti, būdamas audito nariu. Ačiū ponė pirmininkė, dabar nekaltraudamas laukia jūsų klausimų. Grazie anche per aver rispettato i tempi. Prego, relatore onorevole Ajala, a 10 minutų į tempą. Ačiū už tai, kad laikėtės nusatyto laiko ir poniai Ajalai Center dabar suteikiama žodis. Gracias, señor presidente. Sí, bueno, la verdad es que darle la bienvenida. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Fazakaš. Mums labai pasisekė, mm, kad jis buvo mūsų biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas Aš manau, kad jo kadencija buvo tas laikas, kuomet padarėme didžiausią pažangą, e, keisdami savo, e, tai yra parlamento santykius su komisija, atitinkamų komisarų kalas. Buvo palaikomas labai intensyvus dialogas. Mes ištobulinome įvairias priemonės, leidžiančias užtikrinti geresnę finansų kontrolę. Prie to labai prisidėjo komitetas. Manau, kad e, panas Fazekas dabar e, labai esmingai prisidės prie audito rūmų darbo. Mūsų dialogas buvo labai svarbus ir panas Kadeira, manau, taip pat turės daug ką nuveikti. Manau, kad dėl gerų asmeninių santykių tas darbas bus dar sėkmingesnis. Man atrodo, kad mano Fazakaš atsakymai rodo, jog jam labai rūpi ES interesai. Jam taip pat labai svarbu yra užtikrinti pažangą, remiantis jo paties asmeninę patirtimį ir žiniomis. Uh, Manau, kad jis užtikrins, jog audito rūmai veiktų labai veiksmingai šiame nauja, naujame etape, kuris yra itin svarbus įgyvendant naujas nuostatas. Taip pat noriu pratesti tai, ką Jūs pasakėte. Kuomet buvote biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas, Jūs palaikėte ryšius su. Um, su audito institucijomis. Kaip jūs dabar įsivaizduotumėte tuos santykius savo naujose pareigose? Sender raportőr asszonynak az összefoglal. Ačiū už šį klausimą. Pone Ajala Senders, jūs uždavėte šį klausimą man kaip pranešėja. Taip pat esu dėkingas Jums už malonius žodžius išsakytus mano kaip kokobų pirmininko atžvilgių. Tikrai labai maloniai prisimenu tą penkerių metų laikotarpį, kuomet mes intensyviai dirbome mm, su kolegomis Jan Mulder, Kazaka, Ingeborg Gressler ir kitais me, tvirtinami biudžeto įvykdymą. Mūsų darbas buvo taip pat labai svarbus, palaikant ryšius su audito rūmais, kadangi mes analizavome bendrai rūpimas problemas ir dirbome kartu. Taip, ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra leido audito rūmams tarti savo žodį, taip pat ir Europos parlamentui tarti savo žodį dėl biudžeto įvykdymo. Manau, kad galima laikyti šias procedūras sėkmingomis ir atsižvelgiant į pastarąsias reformas. Mes turime galimybę nuolat palaikyti ryšius su auditorumais, kad būtų galima užsitikrinti, jog DAS, tai yra sąskaitų patikimumo deklaracijos, būtų pozityvios. Ir čia itin svarbu yra įtraukti nacionalinius parlamentus ir aš manau, kad tai užtikrina pažangą. Taip pat labai svarbu, kad būtų galima pasinaudoti audito rūmų sukaupta patirtimi. Reikia paminėti keletą naujausių pasiekimų. Audito rūmai stengiasi draugės dirbti ir siekti, kad Europos ekonomika atsigautų, kad būtų galima efektyviau panaudoti ES lėšas ir padaryti tai dinamiškai. Pranešimai panašu, dėl 3E yra, man atrodo, svarbiausi dalykai, tai, į ką dabar yra sutelkiamas dėmesys ir tai bus labai svarbu tolesnėse ryšiuose tarp Europos parlamento ir auditorumų. Sí. Gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias, señor Fasakas. La verdad es que sí. Dėkuoju. Pirmininkė, labai ačiū, ponia Kazako. Aš noriu pasakyti, jog pastebėjome uh, kokybinį šuolį įdėgiant naują dinamiką į e, auditorumus ir jūs prie to labai prisidėjote. Aš norėčiau dar šiek tiek daugiau dėmesio atkreipti į konkrečius dalykus. Jeigu žiūrėsime į skirtumus tarp valstybių narių audito, e, audito prie, ir į audito priemonę skirtingas valstybėse narėse, tai pas, atrodo, kad tai, kaip auditas vykdomas e, Vengrijoje, atrodo, skiriasi nuo to, kaip ką daroma ES. Aš norėčiau platesnio paaiškinimo šiuo klausimu. Taip pat reikia galvoti, kaip e, sustiprinti derinimo principus tarp valstybių narių. Dar norėčiau paklausti jūsų apie jūsų žinias, kiek žinote, kiek panašus, kiek skirtingi yra auditai Vengrijoje ir ES mastu atliekami auditai. Ačiū. Dėkuoju Jums už klausimą. Aš pirmiausia pasakysiu, kad Mūsų pagrindinis tikslas yra skatinti kuo geresnį bendradarbiavimą tarp auditorių, nes mūsų užduotis yra stebėti, kaip įgyvendinamas ES biudžetas. Buvo surinkta nemažai sustikimų su Intosai kontaktiniu komitetu tam, kad būtų pabandyta numatyta užtikrinti, jog nacionalinių auditorių taikomos taisyklės būtų daugiau ar mažiau vienodos, suderinamos, kad informacija būtų galima lengviau keistis. Kai kuriuose valstybėse narėse ypač ten, kur e, regionis nepriklausomas stiprus pirmiausia Vengrijoje. atsiprašau, Vokietijoje, Vokietijos atstovais ir girdėjau, kad mm, centrinės audito įstaigos vadovai negali regioninėms audito institucijoms pasakyti, kaip atlikti auditą. Nėra centralizuotų procedūrų. Ir e, dabar valstybės narės prašomos e, paskelbti nacionalinės deklaracijas dėl ES lėšų panaudojimo ir paaiškėjo, kad kai kuriuose valstybėse narėse nebuvo įmanoma to padaryti. Pavyzdžiui, Vengrijos audito rūmai mielai tą padarė. Ir kai Vengrijos vyriausybė ar bet kokia institucija kreipėsi į Europą, į Vengrijos audito rūmus ir prašo kokio nors audito, tai visuomet maloniai sutinkama tą daryti, nors mes neturime daug išteklių. Ir tikiuosi, kad tokia bus bendra atmosfera ir požiūris Vengrijoje ir kad nacionaliniai audito rūmai e, prisidės e, suteikiant teigiamą e, biudžeto vykdymo patvirtinimą. Dabar ponė Andrėsen. Thank you, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponė Fazakašai, kad atvykote šiandien pas mus. Du klausimus norėčiau Jums užduoti. Pirmiausia, Jūsų gyvenimo aprašyme, manau, matau, kad Jūs neturite jokios patirties audito srityje, o Jūsų pareigos praeityje, tam tarpė kokobų pirmininkas, e, prekybos ministras visiškai nesusiję su auditu. Taigi, koks būtų auditoriaus vaidmuo ten, kaipgi jūs eisite šias pareigas, jeigu neturite tinkamos patirties. Antrasis klausimas e, susijęs su pirmuoju. Jūs buvote šio komiteto pirmininku, o dabar jūs norite tapti auditoriumi. Taigi klausimas, ar jūs patvirtintumėte Europos institucijų biudžetą devintiesiam metams remiantis parengta auditorumo ataskaita. Ačiū. Dėkui už klausimą. Ne visiškai pritariu jūsų minčiai, kad neturiu patirties darbo su auditu. Jūs pažymėjote, kad penkerius metus aš buvau parlamento narys, buvau šio komiteto pirmininkas, taigi užšiokia tokia patirtis, tačiau nuo pat e, mokslo universitete pabaigos bendradarbiavau su auditoriais, rengiau tikrai daug auditų. Ir priežiūros komiteto pirmininkas, turėjau patvirtinti biudžeto vykdymus, e, įvairiausius e, panašius dalykus, taigi, manau, pateisinsiu lūkesčius bei galiu pretenduoti tapti auditorumų nariu. Kalbant apie kriterijus, tai aiškiai pažymėjome, jog audito rūmų interesus atitenka e, siekis turėti ekspertų iš pačių įvairiausių sričių, kaip kad ekonomikos ir kitų. Tai yra naudinga vien dėl to, kad patį auditą atlieka profesionalius auditoriai, audito rūmų nuolatiniai darbuotojai. Tačiau aš turiu tiek kvalifikaciją, tiek įgūdžių, tiek patirties ir pats galėčiau dirbti auditoriumi. Esu kvalifikuotas šiam darbui, esu e, žmogus turintis patirties šioje srityje. Būtų galima biudžeto įvykdymą patvirtinti, jeigu teigiamasis DAS būtų nusiustas. Mes tą nuolat pažymime, mes bendradarbiaujame su komisija bei komitetu šioje srityje. Matėme, kokia yra situacija, kokia buvo per praėjusius penkerius metus matėme, kad 60 procentų visų mokėjimų buvo abejotini, dabar šis skaičius sumažės iki 30 procentų. Kol kas aš dar negalėčiau atsakyti į jūsų klausimą, nes į šį klausimą te gali atsakyti tik Europos parlamentas. Bet jeigu pažvelgsime į tendencijas, pamatysime, kad per penkerius metus situacija pagerėjo, Ir būtent komisija turi stengtis gerinti situaciją, atsekamumą. Ingeborg Greslė iniciatyva aš sveikinau praeitįje. Džiaugiuosi, kad komisija skelbė vidinius audito pranešimus bei ataskaitas, kad atsirado papildomų kontrolės mechanizmų. Ypač e, tas pasakytina apie žemės ūkio sritį, kur ypač daug teigiamų rezultatų pasiekta. Taigi, nekomentuosiu parlamento sprendimo dėl biudžeto įvykdymo e, patvirtimo, bet tendencijas matau teigiamas. Dabar ponas Šacimarkakis, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Priešingai nei kolegė Andrėsen, e, pasidžiaugsiu, kad kolegijai priklausys žmogus turintis politinės patirties, kadangi audito rūmų nariai neturi galėti suskaičiuoti, tik suskaičiuoti. Mums reikia, kad žmogus išmanytų politinę situaciją. Mane kiek e, suneramino, ką ponas Deutsch mums išsiuntinėjo turėjome pakankamai daug laiko, e, Fazakašo nominacija žinoma jau seniai ir šis žingsnis nebuvo tinkamas, į, į tai neketinu atsižvelgti. Giliai gerbiau poną Deutsch, bet nemanau, kad yra tinkama tokią problemą iškelti likus vos pusvalandžiui. Pone Fazakaš, Vokietija bent jau puikiai žina, jų, jūsų darbą, taigi kompetencijos abejonių tikrai neturiu. Paprastą klausimą norėčiau užduoti. Žinau, kad jūs nesunkiai į jį atsakysite, bet šis klausimas e, būtų skirtas ir kitiems kandidatams. Būtent uh, užsienio kalbų mokėjimas. Nereiktų to nuvertinti. Audito rūmose yra trys darbinės kalbos ir jeigu jūs jomis nekalbate, susidursite su didelėmis problemomis. Taigi būtų įdomu, ar jūs mokite angliškai, ar vokiškai, ar prancūziškai. Žinau, kad vokiečių kalba jūs kalbate tikrai gerai. Taigi norėčiau jo, to jūsų pasiteirauti. Ačiū, ponė e, nary. Pirmą kartą prabilau vengriškai kokobų, pirmininkavau e, anglų kalbą, o dažniausiai pasisakydavau vokiečių kalbą, kurią moku tikrai neblogai. Šįryt mes turėjome puikų parengiamąjį posėdį, ten buvo toks pat klausimas iškilęs ir buvo paklausta apie šias tris kalbas ir mane nustebino, kad tik dvi darbinės kalbos yra audito rūmuose, Nors aš manau, kad ten daugiausia kalbama anglų, vokiečių ir prancūzų kalboje. Dirbau ambasadoriumi Vokietijoje ir ponas Deutsch, manau, galėtų žinoti, kad jau ilgus metus e, aktyviai bendradarbiau su Vokietija, studijuodamas mokiausi anglų, po to kiek primiršau, bet dirbdamas EP e, patobulinau šios kalbos mokėjimą, taigi, žinoma, mano anglų kalba nėra tokia tobula kaip pono Deutsch, bet tikrai nebloga. Prancūzų kalba taip pat išmanau. Kalbant apie jūsų pastabą, politinis suvokimas. Bandžiau labai diplomatiškai atsakinėti, bei pažymėti, kad niekada nebuvau politikos, visada garsėjau kaip technokratas, net nepriklausiau ne vienai partijai. Iki penktųjų metų, tuomet aš prisijungiau prie vienos iš partijų, kad galėčiau kandidatuoti į EP, dabar sustabdžiau narystę šioje partijoje, taigi neturiu didelės partinio darbo patirties tačiau turiu daug patirties darbe su Europą, su europiniu požiūriu ir bandyčiau, bandysiu būtent ją mm, pasinaudoti. Jūs kalbėjote apie būtinybę išmanyti politinę atmosferą bei turėti e, eksperto kompetenciją. Tai politinė konotacija Vengrijoje dažniau būna neigiama, taigi aš pasitelksiu tik savo profesinę kvalifikaciją. Uh, Ir dar norėčiau pažymėti, kaip vis dėlto nėra e, viskas tinkamai surašyta. Bandoma insinuoti, kad e, esą buvau net šnipas, tačiau iš tiesų mano darbo pobūdis buvo visai kitoks. Tuomet, e, kai Vengrijoje buvo ši problema iškelta ir mano dosie buvo paviešinta, nenoriu minėti savo kolegų pavardžių, tačiau apie juos e, taip pat buvo sufabrikuoti įvairiausi dokumentai, įvairiausi dosie, tačiau noriu pasakyti, kad mes tiesiog e, dirbome su užsieniu ir aš prašiau vidaus reikalų ministerijos paviešinti mano dosie, kad žinotumėme, apie ką mes buvome apie ką mes kalbėjome, kokios buvo temos svarstomos, tačiau to nebuvo padaryta, dokumentai vis dar nėra išslaptinti. Manyčiau, kad tuomet baigsis visos problemos. Ir e, tie kaltinimai šnipinėjimu buvo mano personalijos atžvilgių visiškai atmesti ir paneigti. Dar pasakysiu, kad buvo Donald Chrysler mm, atstovas ir e, dalyvavau įsigijant tam tikrą techniką iš šios įmonės, tačiau e, nors kaltinimai buvo pateikti, bet iš karto po to jie buvo paneigti kaip visiškai klaidingi. Taip pat dar pažymėsiu, kad niekada nedalyvavau jokiame teisminėme svarstyme ar panašiai, o kalbant apie mano ministeriją, ji dar šiandien garsėja kaip e, teigiamas reformos pavyzdys, o pono Kovač pavyzdys e, būtų čia įvardintinas, kadangi jis stipriai palaikė mano kandidatūrą. Tikrai labai gaila, kad šis klausimas iškeliamas tik dabar, neturėjau galimybės į tai atsakyti anksčiau, tačiau niekada atsakymų nevengsiu ir visada juos drąsiai atsakinėsiu. Honorable Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves kép. Ponas Deutsch, kolegos, gerbėmiai nariai. Nuo 88 metų, tai yra dar iki komunizmo žlugimo, prieš pradėdamas savo karjerą, visuomet buvau už Europą. Ir manau, kad svarbios viešosios institucijos, kaip kad Europos parlamentas, e, dalyvauja svarbiuose dalykuose, kaip kad e, kandidato į audito rūmų narius klausimai. Visuomenė turėtų žinoti ir e, suprasti, ar kandidatas, apie kurį kalbame, tinka darbui ar ne. Gerbiami nariai, tik tai per atvirą dialogą mes galime deramai atlikti savo pareigas. Mes turėtume žiūrėti į tris sąlygas, galvoti, ar kandidatai tinka tris sąlygas. Pirmiausia, ar jie yra nepriklausomi, nešališki ir ar jie yra atsidavę tarnybai. Ir aš nežinau, aš nežinau, ar ponas. E, Kazakaš tikrai tinka atlikti pareigas. Mes nevertame kandidatų, o galite pateikti, jeigu norite, jiems klausimus. Paskui po klausimo kandidatai bus vertinami. O dabar yra klausimo atsakymų laikas. Jeigu norite pateikti klausimų ponui Fazakui, tai prašom o ar jis tinka eiti pareigas ar ne, bus nuspręsta vėliau. Dabar yra klausimų atsakymų laikas. Pirmininkė, trys klausimai. Ponui Kazakui. Pazakui. Biudžeto kontrolės komitetas, kuriam jis vadovavo, 76-89 metais tiksliau kandidatas dirbo, buvo e, Vengrijos slaptosios komunistinės tarnybos agentas, tas žmogus, kuris vadovavo komitetui. Ir jis ne, niekada nepripažino to, nors turėjo padaryti tam daug progų. Klausimas, kodėl jis neinformavo mūsų kai buvo pateikta jo kandidatūra į auditorumus. Kodėl jis nepasakė, kad devynerius metus Vengrijoje jisai e, buvo susijęs su e, ta tikra korupcijos byla susijusia su ginklų prekyba. E, tai buvo prieš devynerius metus. Ir kodėl jisai neigė, kad tada, kai buvo uh, E, valstybės sekretorius, Vengrijos audito rūmai, nerado jokių problemų dėl finansų jo ministerijoje, nors audito rūmų tinklalapyje įsakė, kad nėra jokių trūkumų, bet audito rūmų tinklalapyje parašyta, kad jau daugelį metų ten buvo trūkumų. Taigi, kodėl jis nepripažino to, kad buvo slaptas agentas, kodėl nepasakė, kad susijęs su korupcijos byla ir kodėl neigė, kad nėra E, jokių atvejų nustatyta dėl lėšų netinkom panaudojimo. Prieš suteikdamas žodį ponai Vazakas, aš noriu priminti kolegoms, kad reikia kalbėti labai trumpai, nes jeigu kažkuris kolega kalba keturias minutės, po to kitas kolega nebeturi laiko užduoti klausimą. Tai yra paskutinis klausimas, kadangi jau išnaudojame visas 30 ponai Vazakas skirtų minučių. Seket, mert mindegyik olyan. Negaliu padėkoti už Jūsų klausimus, kadangi visi trys klausimai yra paremti kaltinimais, kuriuos aš atmetu ir neigiu. Nematau čia jokių problemų dėl mano sažiningumo. O gaila, kad ta, dėl tos informacijos gautos prieš 30 minučių, kuomet 76 metais buvau paskirtas valstybės sekretoriumi, buvau um, patikrintas saugumo ir ponui Deutsch aš galiu atsiųsti uh, tą ataskaitą, kurioje yra pasakyta, kad aš nieko met nedalyvavau jokioje slaptųjų tarnybų veikloje. Tai, kad vidaus reikalų ministerija buvo parengusi bylą apie mane, tai buvo visiškai natūralu. Tuo metu tai buvo daroma kiekvienam, kas dirbo ministerijoje. Tačiau tai, tai nereiškia, kad aš buvau slaptosios policijos darbuotojas. Toliau dėl Daimler Chrysler. Aš dalyvavau susitikimuose, nes buvau pakviestas, buvo, kuomet buvo išanalizuota byla, visi kaltinimai, kurie buvo man pateikti, buvo atmesti, panaikinti. Toliau nacionaliniai, nacionaliniai audito rūmai visuomet, nacionalinė audito įstaiga visuomet gerai pasisakė apie mano darbą ministerijoje Jau 2002 metais tie kaltinimai buvo keliami. Aš buvau išrinktas į PU ir Europos parlamento narių po, po to ir nei karto negirdėjau apie tokį, tokius kaltinimus, kad būtų buvusi netinkama veikla nuo 2002 metų. man buvo skirtas vienas iš aukščiausių Vengrijos ordinų. Aš galiu tik tai dar kartą patvirtinti, kad nėra nieko blogai su mano sažiningumu ir aš tikrai esu pasirengęs atsakyti visus klausimus. Ačiū ir paskutiniam klausimui 30 sekundžių, kadangi jau sunaudojame visą laiką. Ačiū, sveiki atvykę ponė Fasakas. Pradžia gera, bet reiktų išsiaiškinti šių kaltinimų pagrindą, kadangi tai gali nulemti mūsų ateities bendradarbiavimą. Kažko panašaus reiktų tikėtis iš audito rūmų nario. Tikiuosi, kad džiugu bus jūs ten turėti, nes jūs žinosite, kokia yra parlamento nuomonė, bet, aišku, visus kaltinimus reikia ryštingai paneigti norėčiau replikuoti. Aišku, aš e, viską paviešinsiu, viską paneigsiu, gal jau šiandien, tačiau tą norėčiau padaryti ir šiandien, tai ir posėdį, reiktų, e, kad protokole būtų viskas užrašyta, kaip aš paneigiau šiuos kaltinimus, taigi jau senai apie tai nebuvo prabilta, antraisiais metais buvo byla iškelta, daug iškelių žmonių ten buvo įtraukta, daugelio žmonių atžvilgių buvo bylos renkamos vidaus reikalų ministerijoje ir būtų naivu galvoti, kad a, prekybos ministerija galėtų dirbti nepriklausom nuo vidaus reikalų ministerijos ir kad tokia ministerija neteiktų ataskaito apie tai, kas vyksta, pavyzdžiui, Austrijoje. Ačiū. Ačiū ponui Fasakašui už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 minden kétséget kizáró tények az... Norėčiau išvengti e, bet kokių nesusipratimų. Jei pavyks įrodyti, kad ponas Fazakaš čia melavo, jeigu aš įrodysiu, kad jis sakė netiesą, ką tome darysime, ar grįšime prie šio klausimo e, rytoj, ką mes darysime tokiu atveju. Kaip jau anksčiau minėjau, šį klausimą bei kitus klausimus aptarsime rytoj, tuomet, kai vertinsime kandidatus. kandidatus atsiprašau. Šiandien mes turime tik klausimus ir išklausome kandidato prisistatymą. Come stanno cercando? Ah, Ma si devono... Aspetta fuori. Togliamo quello. Allora, benvenuta. Le comunico che... Taigi, sveiki atvykę, sveiki atvykusi. Norėčiau informuoti, kad turite penkias minutės. Taigi, penkios minutės prisistatymui, o po to dešimt minučių pranešėjo klausimai bei kitų parlamento narių klausimai jūsų laukia.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 Great... Ponės ir ponai, man didelė garbė būti su jumis ir aptarti tai, kaip galėčiau prisidėti prie veiksmingesnio ES biudžeto valdymo, tuo atveju, jeigu būčiau paskirta Europos audito rūmų nare. 2006 metais jau turėjau galimybę kreiptis į Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetu ir pasidalyti patirtimi apie santykius tarp Lietuvos Seimo ir aukščiausios audito institucijos dėl efektyvaus patikimo viešų finansų valdymo. Esu tikra, kad šios dienos klausimai yra puikia proga man, man sukurti ilgalaikio bendarbiavimo pagrindus. Mano visą laiką dirbau viešajame sektorėje kaip įvairių ministerijų pareigūnė ir valstybės kontrolės pareigūnė rūpinosi klausimais susijusiais su viešųjų finansų valymo rauditos rytimis. Tikiu, kad mano profesinė kompetencija yra pakankama o patirtis leis prisimti šią atsakomybę ir atlikti e, visas audito rūmų narės pareigas pagal ES sutartis. Tikiu, kad vertybės, kurios, kuriomis vadovavausi daugelį metų, leis man suprasti, kaip svarbu yra pateisinti žmonių lūkesčius gyventi veiksmingesnėje sąjungoje. Kaip valstybės kontrolierė aš veikiau nepriklausomai, buvau objektyvi ir nešališka. Norėčiau patikinti Jūs, kad tuo atveju, jeigu būčiau paskirta kaip audito rūmo nari, aš savo veikloje remsiuos nepriklausomybės principų ir audito standartais ir laikysiuos etikos reikalavimų. Aš savo veiklą Europos audito rūmose vertinčiau kryp, dviejose kryptise. Visų pirma, tai būtų griežtas tarptautinio apskaitos standartų ir praktikos laikymasis, kaip yra nustatyta audito rūmose. Antra kryptis būtų efektyvus darbas, dirbant kaip nariai, dirbant taip pat kai auditorumuose, jų grupėse ir kolegijoje. Aš taip pat imčiausi iniciatyvos įvairioje veikloje, kad būtų galima geriau įgyvendinti auditorumų strateginius tikslus, tai yra gauti maksimalų audito poveikį ir užtikrinti jo veiksmingumą. Mano nuomonė, auditui, būtų naudi, audito rūmams būtų naudinga, naudingi tokie patobulinimai. Visų pirma, sustiprinti kokybės užtikrinimą ir kokybės kontrolės veiklą, optimaliai naudoti auditą ir kitus išteklius ir atlikti optimaliai veiklos auditus. Aš esu atvira bendradarbiavimai. Aš manau, kad audito rūmai turi geriau bendradarbiauti su Europos komisija ir nacionalinėmis valstybių narių audito institucijomis. Visų pirma, turi būti e, skelbiamas visas auditorumų darbas, kad nebūtų skirtingo teisės aktų e, interpretavimo bendradarbiavimas tarp auditorumų ir Europos parlamento yra labai svarbus. Iš savo penkerių metų patirties darbo e, su nacionaliniu e, parlamentu aš tai puikiai žinau. Ir tik tai gerai veikiantis viešo, e, ats, viešos atskaitomybės ciklas, kur visi atitinkami veikėjai žino savo atsakomybės ir tiksliai laikosi geros praktikos taisyklių, leidžia užtikrinti efektyvų viešųjų finansų valdymą. Aš labai remiu jūsų gerbiamų aptariamų komiteto narių pasiūlymą organizuoti diskusijas dėl nacionalinių valdymo deklaracijų, dėl patikimumo deklaracijų struktūros, leistinos paklaidos rizikų politikos pasiremiant naudos ir išlaidų analizę bei taisyklių supaprastinimo. Tie klausimai jau, jau seniai yra įtraukti į darbinių susitikimų tarp audito rūmo, Europos parlamento, Europos komisijos ir valstybių narių aukščiausio audito institucijų darbinių susitikimų darbo atverkė, tačiau dar nėra aiškių atsakymų. Gerbiami komiteto nariai, labai džiaugiuosi šią galimybę patikinti jūs, kad Aš norėčiau ieškoti galimų sprendimų kartu. Manau, kad svarbu atidžiai išklausyti jūsų kaip vieningos Europos piliečių atstovų, kad, kad įsiklausyčiau į jūsų į poreikius ir siekius, kad siekčiau jų, labai svarbu siekti jūsų paramos bendarbiavimo, kad būtų galima laiku nustatyti tikslus. Taip aš tikiuosi prisidėti prie Europos audito rūmų tolesnio darbo, kuris mano manimu yra viena iš profesionaliausių audito institucijų. Ačiū, aš dabar lauksiu jūsų klausimų. Grazie, onorevole Ajala, relatore. Ačiū iš karto žodis poniai Ajalai, mūsų pranešėjai. Ačiū ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Budvergytė. Jūs esate puikus pavyzdys, kaip viceministrė ar vidaus reikalų, valstybės sekretorė gali padaryti e, neblogą karjerą valstybės kontrolės institucija, kaip gali dirbti auditorė iš principo. Manyčiau, kad jūs puikiai tinkate e, siūlomoms pareigoms, tačiau norėčiau pakomentuoti tai, ką sakėte atsakymuose 80 procentų visų ES lėšų yra per bendros atsakomybės e, pagrindų valdoma ir po to audito rūmai bei valstybės kontrolė dar nėra tinkamai pasidalinę visų funkcijų, kaip jūs pakeistė situaciją ar kažką apskritai žadate keisti. Mane taip pat domina ka, tai, kad nuo 10 metų sausio pirmosios dienos e, buvo įkurtas nacionalinis biuras testiniams veiksmams įvertinti po to, kas buvo, kad būtų įvertintas audito ataskaitos, kažko panašaus norėtume europinių lygių ir ar jūs žadate tą daryti. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti tikrai, kad nors atsakomybė už biudžeto ES biudžeto įvykdymą yra paskirstita tarp Europos komisijos ir šalių narių, dėja atsakomybė dėl audito nėra paskirstita tarp Europos audito rūmų ir nacionalinių audito institucijų. Ir tai yra įtvirtinta pagal sutartį. Ir iš tiesų, aš šiandien negalėčiau pasakyti, kad Europos audito rūmų nariai turėtų iš tiesų prisimti atsakomybę pakeisti tokius sutartinius dalykus. Bet aš tikrai tikiu, kad yra galimybių e, pagerinti visą auditinę veiklą, kuri yra atliekama Europos šalise narėse ir jų audito institucijose, gerinant tiek vidaus kontrolės sistemas, tiek ir taip pat e, įgyvendinant visas ūkinės operacijas, naudojant efektyviai ES lėšas. Ir iš tiesų, e, e, kaip ir minėjau savo kalboje, Europos audito rūmai turėtų tikrai daugiau bendradarbiauti su nacionalinėmis audito institu, institucijomis, kad galima būtų pasinaudoti tais rezultatais. Tačiau kadangi aš vis dėlto žinau, kaip sunku ir neįmanoma praktiškai šiandien Europos audito rūmams prisijimti pagrindinio auditoriaus funkciją, kad galėtų pasitikėti tais audito rezultatais, kuriuos duoda nacionalinės audito institucijos. Tai yra sutarčių pakeitimo klausimas pirmiausiai. Bet aš iš tiesų galvoju, kad galvojant apie efektyvų išteklių naudojimą, rūmai turėtų siekti, kuo daugiau prisidėti ir aš taip pat norėčiau tame dalyvauti. Sí, eh, veo, digamos, la veo llena de, de buenas intenciones, pero la verdad. Ačiū jūs išreiškite tokį kėtinimą, tačiau bus jį sunku praktikoje įgyvendinti. Savo atsakymuose jūs pažymėjote, kad būtų galima įveikti tai, kas iki šiol buvo nepadaryta, būtent pakeisti tą išimtinai technokratinį požiūrį. Taigi, kaip yra iš tiesų, ar jūs esate už tai, kad visi dalyviai, kaip įmanoma, aktyviau veiktų, priklausomai nuo savo vaidmens, paskirties, uh, E, bendro proceso rėmose ir tokiu būdu pagerintų finansinio valdymo kultūrą, modernizuotų finansinį valdymą. Tai yra ar tik tai e, gražus ketinimas, ar turite kažkokią aiškę viziją, kaip pakeisti tą technokratinį požiūrį ir kaip užtikrinti angažuotą visų suinteresuotųjų pusių bendradarbiavimą. Juk mes norime, kad procesas būtų tiek griežtas, tiek efektyvus. Ačiū. Tikrai dar noriu pakartoti tai, kad e, pati Lisabonos sutartis iš tiesų liepia bendradarbiauti rūmams ir nacionalinėms audito institucijoms, tačiau atsakomybė už auditą yra vis dėlto to numatyta sutartyje Europos audito rūmams. E, ir e, tikrai manau, kad iš savo patirties, kaip minėjau, tiek nacionalinės, tiek ir tarptautinės, šalis narės ir jų nacionalinės audito institucijos ne visiškai iki galo supranta, kaip yra svarbu naudoti išteklius kuo efektyviausių būdų, kalbant tiek apie Europos audito rūmus, tiek ir apie nacionalinius Nes vienas tikslas yra, kad suprastumėm, kad pasinaudoti, galimybė pasinaudoti tam tikrais audito rezultatais reiškia tai, kad pagrindinis auditorius, tokiu atveju, jeigu tai būtų Europos audito rūmai, turėtų iš tiesų atlikdami savo savarankiškas audito procedūras vis dėlto turėti įrodymus, kad auditas, kurį atliktų ar tai nacionalinės audito institucijos, ar tai kitas vidaus auditorius, yra iš tiesų paremtas pakankamais e, ir patikimais audito įrodymais. Tačiau vėlgi iš tiesų galvoju, kad šiuo metu Europos audito rūmuose dirba darbo grupė, kuri labai galvoja ir dirba daug tą kryptimį, kad pakeistų ir, sakykime, tam tikras e, e, struktūrą pačią patikinimo pateikimo ir ieško kažkokių tai būdų, kaip pasinaudoti tais rezultatais, kuriuos galima rasti šalise narėse. Juk jeigu kalbant apie e, dabartinį lygį pažeidimų, kuris yra nustatomas e, kontrolės sistemose ir jos efektyvume, didžioji dalis visų pažeidimų rūmai suranda šiuo metu šalyse narėse. Taigi aš suprantu, bet aš jums iš tiesų tikrai šiandien negaliu duoti konkretesnio atsakymo į tai, ką aš padaryčiau, E, būdama Europos audito rūmų nare. Bet aš tikrai tikiu, kad mes visi turime kartu ieškoti šių atsakymų. Nes šie atsakymai tai yra e, labai aiškus e, įrankis, kuris turėtų mus visus vesti kartu į tai, kaip efektyviau, ne tik tai teisėčiau, bet ir efektyviau naudoti ES lėšas. Sì, però uh, pregherei la signora. Ačiū. Dabar norėčiau paprašyti ponios Budbergytės e, atsakinėti kiek trumpiau, ponė Ajala Sender, dar kartą. Ačiū, jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą, būtinybę e, keitis informaciją tarp nacionalinių audito institucijų ir audito rūmų. Toks klausimas jūsų, kaipgi bus užtikrintas nepriklausomumas nacionalinių audito institucijų ir taip toliau. Tarp Europos audito rūmų ir nacionalinių audito institucijų bendradarbiauti pasitikėjimo dvasia, tačiau išsaugant e, nepriklausomumą. Ir e, galiu Jūs patikinti, kad dirbdama generalinė auditorė, aš tikrai žinau, ką reiškia nepriklausomumas bet kuriai audito institucijai. Ir e, manau, kad tas bendradarbiavimas ir dabar nėra galbūt tiek artimas dėl tos priežasties, kad kiekviena audito institucija stengiasi tikrai, e, klausydamasi Limos deklaracijos, kurį tvirtina bazinius dalykus e, aukščiausioms audito institucijoms dėl jų nepriklausomumo, taip greitai surasti tuos taškus, kuriais remiantis galėtų bendradarbiavimas tarp rūmų ir audito institucijų, nacionalinio audito institucijų, būti galbūt vaisingesnis. Aš iš tiesų tikrai galvoju, kad nepriklausomumas yra reikšmingiausias dalykas, ką turi saugoti kiekviena aukščiausia audito institucija. Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad nepriklausomumas yra absoliutus dalykas. E, bet kokia institucija, saugodama savo nepriklausomumą, turi būti kažkam atskaitinga. Pirmiausia, atskaitingumas tai yra atskaitingumas prieš visuomenę, prieš mūsų žmonės, arba prieš e, žmonių išrinktas atstovybės, tokie kaip nacionaliniai parlamentai ar Europos parlamentas. Taigi tikrai saugant, nepažeidžiant nepriklausomumo, vis dėlto manau, kad tiek audito rūmų, tiek ir nacionalinių audito institucijų šventa pareiga yra įsiklausyti į piliečių lūkesčius ir ypatingai teisėtus lūkesčius. Honorevole Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami kolegos, e, gerbiama kandidatė. Iš tikrųjų sutinku, kad mes šiandieną turbūt iš anksto neturėtume vertinti, tačiau aš savo nuomonę vis dėlto norėčiau pasakyti. Tai jinai būtų kuo teigiamiausia šitą nuomonę dėl dabartinės kandidatės Rasos Budbergytės. Pirmiausia, todėl, kad jinai turi labai didelę patirtį. Antra, kad aš ją pažįstu daugiau negu penki metai ir per tuos penkis metus e, jinai sugebėjo Lietuvoje sukurti visiškai kitą audito sistemą, kuri tapo ne tik tais kokybiška, e, buvo aprūpinta labai gerais kadrais, bet ir padarė šitą instituciją e, depolitizuotą. Tai yra labai svarbu. O dabar dėl, ir aišku trečia, kad aš manau, kad yra vienintelė moteris tarp devinių vyrų šiandieną, kurie kandidatuoja į šitas O klausimas man, mano būtų toks. Mes visi esam susirūpinę dėl ES piliečių mokesčių mokėtojų efektyvaus pinigų panaudojimo. Kaip Jūs vertinate ES finansų valdymą? Aš dėl laiko stokos nenorėčiau aptarinėti kai kurių politinių aspektų, tokių kaip, sakykime, biudžeto reforma ar bendrosios žemės ūkio e, reformos politika ar kaip įgyvendinamas yra finansinis reglamentas. Norėčiau atsakydama į šį klausimą pasiremti paskutinę nuomonę, kurią pateikė Europos audito rūmai 2009 metais dėl ES biudžeto. Ir nepaisant to, tų, sakykime, pozityvių finansinių ataskaitų įvertinimo ir paskutinių pozityvių tendencijų, kurias metai iš metų Europos audito rūmai pateikia, pasisakydami apie ES biudžetą, visgi norėčiau pažymėti, kad yra tam tikrų sričių, kuriuose uh, galbūt dar nėra iki galo iš tiesų taip gerai, kaip mes visi norėtumėm, kad būtų. Kalbant, pirmiausiai turėčiau pasakyti, kad neteisėtumas, netaisyklingumas tam tikrų operacijų, kurios yra randamos tam tikrose politikos rytise. Ir kaip jums gerai Yra žinoma gerbiami komiteto nariai, pirmiausiai tokį nerimą kelia sanglaudos politikos išlaidos, kurios sudaro beveik trečdalį visų biudžeto išlaidų ir kur labiausiai yra veikiama klaidų sritis ir tai yra 11 procentų. Mano nuomonė kaip generalinės auditorės yra tai, kad 11 procentų klaidų tai yra tiesiog iš tiesų netoleruotini dalykai. E, e, Europos audito rūmai pateikia metai iš metų rekomendacijas, kaip reikia tobulinti kontrolės sistemas. Ir aš manau, kad jos yra išliekančios kiekvienais metais vis lab, tokios pačios aktualios. Aš noriu pasidžiaugti, kad Europos komisija ir taip pat šalis narės e, daro daug žingsnių patobulinant šitą, šitą veiklą, ypatingai kalbant apie Europos komisiją, taip pat ir šalis narės, dėl kontrolės sistemų tobulinimų, tačiau tas e, priemonių planas, e, su kuriuo šiuo metu dirba Europos komisija, turi būti toliau intensyviai gilinamas ir daromas. Ir trečias dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, tai yra sudėtingumas viso reglamentavimo, tai yra supaprastinimas procedūrų, ypač tinkamumo priimant paraiškas. E, bet koks sudėtingumas reiškia ir didesnę kainą kontrolės išlaidų ir iš tiesų čia todėl ir iškyla tie tokie klausimai, dėl kurių mes turime įsigalvoti, kaip, kaip iš tiesų padaryti, supaprastinti tas taisyklės, kaip kad taptų tas supaprastinimas pakankamai paprastas, bet užtikrinantis teisėtą fondų panaudojimą. Honorable Andreasen. Thank you, Chairman. E... Pone Andrėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Gudbergytė. Tikrai e, sveikinu, kad jūs turite tokią gausią patirtį dirbdama valstybės kontrolierė. Nebejoju, jog puikiai ją pritaikysite dirbdama audito rūmose. Nekantraudama laukiu mūsų būsimų diskusijų. Jūs kalbėjote apie nepriklausomumą, savrankiškumą. Mane domina jūsų nuomonė apie audito rūmų poziciją kaip dar vienos S institucijos ir jį finansuojama iš to paties ES biudžeto, kaip ir kitos institucijos. Ar manote, kad tokia institucija gali tikrai būti nepriklausoma? Dar vienas klausimas. Atsižvelgiant į jūsų atsakymą septintajame klausime, kur jūs sakėte, kad nesim, neimsite jokių kompromisų dėl teisėtumo panaudojimo, dėl kovos su korupcija ir taip toliau. Ar jūs manote, kad dabartinis DAS yra tinkamas kompromisas dėl teisėtumo ir reguliarumo biudžeto atžvilgių, ypač kai didžioji biudžeto dalis yra nepatvirtinama? Manau, kad e, kaip auditoriai jūs suprastė, kokią mintį norėjau pasakyti. Trečiasis klausimas. Jūs sakote, kad iš visų jėgų stengsitės, jog būtų paviešintos visų narių mm, interesų deklaracijos, kaip kad yra komisijoje. Ar taip ir bus? Ačiū. Iš tiesų klausimas dėl bet kokios aukščiausios audito institucijos nepriklausomumo, kai jos biudžetas yra uh, priklausomas nuo e, vykdomosios valdžios, e, jeigu mes kalbėsim apie nacionalinį lygmenį, tai tas pats yra šiuo metu Lietuvos Respublikoje ir mūsų audito institucija e, iš tiesų finansus gauna iš vyriausybės ir mes turime, mes turime tą patį dalyką kažkiek tai būti priklausomais nuo finansų ministerijos. Tačiau aš iš tiesų iš savo patirties galiu Jūs patikinti, kad Europos audito rūmai finansuojami tokiu pačiu būdu tikrai neturėtų būti ženkliai įtakojami e, tų institucijų, kurios gali prisidėti prie biudžeto. Iš tiesų gerbiu tas senas valstybės narės, kurios pagal savo konstitucinę sąrangą turi galimybę gauti finansavimą e, tiesiogiai ir galbūt tai lemtų dar didesnį nepriklausomumą. Bet aš labai atidžiai daugelį metų dirbdama audito institucijoje seku Europos audito rūmų ataskaitas, rezultatus ir DASA, ir taip pat e, specialias ataskaitas. Ir iš tiesų tai, kokius rezultatus nustato Europos audito rūmai, mano akimis žiūrint, jie yra tikrai e, nepriklausomi ir nėra įtakojami šitos sistemos, e, kuria yra skiriamas finansavimas rūmams. Atsakant į jūsų klausimą, Aš tikrai noriu Jūs patikinti, kad e, bet koks sukčiavimas, bet kokia korupcija yra tikrai e, baisiausia grėsmė pirmiausiai demokratijai, ekonominiam vystimuisi bet kurios šalies ir bet kurios sąjungos. Ir dirbdama ilgą laiką viešajame sektoriuje aš iš tiesų visa, visomis savo išgalėmis e, kovoju prieš bet kokias tokias apraiškas. E, labai tikrai galvoju, yra geras dalykas, kad tiek korupcijos atveju, tiek ir apgaulės atveju, tiek ir nacionalinėme ligmenyje, tiek ir ES ligmenyje metai iš metų pasitaiko vis mažiau ir mažiau. Aš nesakau, kad jų nėra, jų yra visur. Ir aš manau, kad tikrai ir auditoriai, dirbdami savo darbą, nors pagal tarptautinius audito standartus, tai nėra jų tiesioginė atsakomybė dirbti išimtinai su apgaulė ir korupcija ir kad tai iš tiesų yra bet kurios institucijos, kuri organizuoja savo veiklą ir naudoja biudžetą, pirmiausiai pareiga kovoti su galima apgaulė ir korupcija. Bet aš manau, kad iš tiesų mūsų visų reikalas yra tikrai neleisti tokių atvejų, kad jie apskritai būtų nes e, tai yra tikrai gilus pažeidimas ir demokratijos, ir mūsų piliečių teisių. Atsakant į trečią klausimą, aš norėčiau Jūs patikinti, kad aš esu pasiruošusi deklaruoti visus savo finansinius interesus, taip pat ir savo šeimos, ir daryti tai viešai, ir tikrai e, galiu Jūs patikinti, kad šiuo metu, būdama dar pareigose E, generalinės auditorės Lietuvoje pagal Lietuvos įstatymus mūsų visos finansinės deklaracijos yra skelbiamos internete, taigi aš tikrai jūs tikinu, kad esu pasiruošusi viską atvirai e, pateikti ir ES interesų labai. Onorevole Čarci Markagis. Dabar žodis pono iš Atsimarkakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Du klausimai jūsų nuomonė, mm, jūsų tai yra kalbiniai sugebėjimai. Jūs skaitėte angliškai savo prisistatymą, neblogai skaitėte, bet ar galite atsakinėti klausimus angliškai ar prancūziškai? Mane tas domina. Antrasis mano klausimas būtų dėl Europos prokuroro pareigybės, ji numatyta Lisabono sutartyje. Ar jūs palaikote šį instrumentą? Ir kaip jūs ketintumėte bendradarbiauti su Europos prokuroru? Ačiū. Jis atsitryti pravai. Ačiū. Iš ties sutartyje yra numatyta Europos prokuroro pareigybė. Palaikau uh, bet kokias idėjas, kurios pavadidintų skaidrumą, atskaitingumą, padėtų kovoti su įvairiausiais pažeidimais, uh, kuriuos tik galima aptikti sąskaitose ar darant pavedimus. Deja, būkštauju, jog nebus viskas taip paprasta. Bus sudėtinga rasti bendrą sprendimą visoms 27 valstybėms narėms, kadangi tai yra tik galimybė, bet ne būtinybė, ne, ši nuostata nėra privaloma. Sakyčiau, kad šiandien reiktų galvoti apie glaudesnį Olafo Eurojusto ir kai kurių nacionalinių institucijų bendradarbiavimą, turiu omenyje mm, teisėtvarkos institucijas. Ačiū dabar ponas Deutsch. lóversenyben, amit az... Dėkui, ponė pirmininkė. Panašu, kad mes pralaimėme lenktynės su laiku. Nors kalbame apie labai svarbus e, Europai klausimus, kaip įmanoma užduoti klausimą per 7 sekundės ir sulaukti atsakymo per 3 sekundės. Na, aš pasistengsiu neviršti kalbėjimo laiko, turiu keletą klausimų. Pirmasis būtų toks. Jūsų nuomonė, kokiuose ES biudžeto sritise reiktų griežtesnio elgesio, griežtesnės kontrolės ateinančiais metais? Antrasis klausimas būtų, jūs minėjote, kad naujoji biudžetinė politika yra per palati, kad mes šiandien ją aptartumėme. Tačiau ta milžiniška audito, auditoriaus patirtis, ar būtų ją galima panaudoti viešai diskusijai apie biudžeto politikos reformą. Šis klausimas tiek parlamentui, tiek tarybai, tarybai atsiprašau, yra labai svarbus. Ir ar audito rūmai norėtų kažkaip prisidėti prie šios diskusijos, tikrai sveikinu jūsų kandidatūrą, ypač atsižvelgiant į tai, kad kovo 8 buvo visiškai neseniai. Ačiū. Jūsų pirmą klausimą aš norėčiau pasiremti paskutinę e, Europos audito rūmų ataskaitą, kurioje specialia ataskaita, kurioje nubrėžė pagrindinės rizikingiausias rytis e, Europos komisijai. E, ir iš tiesų pritariu jų nuomoniai, kad pirmiausia, tai turėtų būti toliau stiprinamos kontrolės sistemos, toliau nagrinėjant toleruotinos riziko, klaidos rizikos tą sritį, kadangi iš tiesų reikia pasižiūrėti, kiek kainuoja tos kontrolės sistemos, nes, sakykime, sanglaudos politikos rytis ir žemės ūkio politikos rytis, vienur kontrolės kaštai yra 4 procentai, kitur kontrolės kaštai yra 0,5 procentai. Tai iš tiesų ta linkme Europos komisija turėtų dirbti. Ir trečias dalykas, ką aš jau minėjau ir tikrai dar kartą patvirtinsiu, tai yra labai išmintingas e, taisyklių supaprastinimas, ypač tinkamumo taisyklių supaprastinimas ir darbas su šalimis narėmis, nes vis dėlto didžioji dalis pažeidimų yra nustatoma ne Europos komisijoje, tačiau šalise narėse. Tai, tai iš tiesų manau, kad tai yra pagrindiniai tokie dalykai, kur, kur, kur tikrai pritariu ir reikia dirbti to, to, toje vietoje. O taip pat kalbant apie, apie tai, kokiu būdu, kokiu būdu reikėtų siekti tų galimybių, kaip ir efektyviau panaudoti išteklius ir kaip iš tiesų bendradarbiauti, kad uh, kad e, kuo tinkamiausių būdų mes galėtumėm pasiekti, kad mūsų ES biudžeto lėšos būtų naudojamos ir teisėtai, ir efektyviai, ir tuo būdu reikia taip pat e, iš tiesų nepamiršti, kad visur turi būti dialogas. Ir pirmiausiai noriu pasakyti, kad reikia labai gerai pasiruošti bet kuriam e, laikotarpiu, finansiniam laikotarpiu. Ir kaip Europos audito rūmai pasakė, kaip minėjau šitoj paskutinėje savo ataskaitoje, Jau šiandien dieną, 2010 metais, reikia galvoti apie ateinantį naują finansinį laikotarpį, apie 2014 metus, kadangi aš galiu pasakyti iš savo patirties, kad 2007-2013 metai šis laikotarpis jam buvo pasiruoštas skubotai ir dėl tos priežasties prasidėjus šiam laikotarpiui šalise narėse buvo tam tikra skuba ir sparta pasiruošiant savo nacionalinius teisės aktus. Reikia iš tiesų bandyti viską daryti laiku. Honorevole Gressle. Dank, Frau Budbergite. Nach, nach Präsidentin Grybauskaitė sind Sie die zweite. Ačiū. Jūs esate antroji moteris iš Lietuvos, kuria, su kuria susipažinau ir matau, kad Lietuvoje moteris yra išties iškilios ir skiriasi nuo vyrų. Uh, Noriu paklausti, Lietuvoje sudėtinga situacija su e, korupcija. Jeigu pažvelgsime į Transparency International korupcijos indeksą, tai ten Lietuva pirmauja. Taigi, ką jūs savo karjeroje padarėte kovodama su šią problemą, koks e, būtų jūsų didžiausias pasiekimas kovoje su korupcija? Ačiū. Lietuvos audito institucija nėra tiesiogiai atsakinga institucija e, kovoje su korupcija ir sukčiavimu. Mes turime Lietuvoje dvi skirtingas institucijas veikiančias. Tai yra spe, e, specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri kovoja su korupcija, o mūsų finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba kovoja su apgaulė. Mūsų audito institucija su abiem šiom institucijom turi pasirašytas sutartis – E, e, ir mes labai bendradarbiaujame. Didžiausia iš tiesų mūsų sėkmė yra tai, kad, pavyzdžiui, Lietuvos audito institucija visas savo medžiagas, kurias perdoda finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, e, esame turėję ne vieną atvejį, kai kartu su OLAFu finansinių nusikaltimų tyrimų institucija pagal mūsų perduotą medžiagą E, iš tiesų nustatė tam tikrus apgaulės faktus. E, galiu tikrai paminėti ne vieną atvejį, pavyzdžiui, kai mes, kaip audito institucija, kurie atsakinga buvome už e, praeitą finansinį laikotarpį ir Sapardo paramą nagrinėjome, nustatėme sukčiavimo ir apgaulės atvejai ir perdavėme mūsų finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Olafas pritarė, kad tai buvo sukčiavimas. Ši byla buvo nagrinėta teisme ir iš tiesų e, buvo iš tos įmonės, kuri klastojo dokumentus, išsireikalauta atlyginti padarytus nuostolius Lietuvos valstybei, o taip pat ir Europos Sąjungai. Hat es denn auch schon ein Urteil gegeben in Litauen am Gericht in dieser ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ką teismai yra nuveikę kovoje su korupcija Lietuvoje. Ačiū. Lietuvos Respublikoje veikia tokia pati teismų sistema, teis, teis, teis, teismų sistema kaip, ir, kaip, ir, kaip ir visose demokratinėse valstybėse. Mes turim bendros kompetencijos teismus ir taip pat administracinius teismus. Ir šios bylos, korupcijos bylos, E, ir apgaulės bylos yra nagrinėjamos mūsų bendros kompetencijos teismuose. Aš iš tiesų tikiu, kad mūsų teismai yra pakankamai nepriklausomi ir pakankamai demokratiški, kad bylas, jeigu iki teisminio tyrimo metu yra surinkta pakankamai įrodymų, išnagrinėja teisingai. Grazie, ringraziamo la signora Budbergite e chiamiamo. Ačiū, poniai Budbergitei. O dabar pereiname prie kito kandidato, kandidatas iš Maltos. Buonasera al signor Galea. Taigi sveiki atvykę, ponė Galėja. Jūs dabar penkios minutės savo įžanginiam žodžiui tarti, prašom. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, savo gimtają kalbą tarsiu trumpą įžanginį žodį. Taigi, Ačiū Jums už kvietimą atvykti čia. Esu Maltos valdžios institucijų iškeltas kandidatas į auditorumų nario postą. Iš mano gyvenimo aprašymo matote, kad esu teisininkas, tačiau taip pat daug dirbau politikoje ir politika, į politiką įsitraukiau labai jaunas, gimiau netrukus po karo pabaigos, mano šeimoje e, užaugo devini vaikai, studijavau muziką, labai myliu meną, kultūrą, o pastarosius 13 metų dėščiau universitete, e, socialinė teisė dėščiau, darbo teisė, dirbau teisės fakultete, taip pat e, apskaitą bei valdymą dėščiau, turėjau galimybę dirbti aukščiausiose vyriausybės sluoksniuose savo gimtinėje, kur e, dariau tiesioginę įtaką politikai, sprendimų prieimimams nacionaliniu lygiu. Taip pat buvau jungtinio komiteto pirmininkas, tas komitetas e, palaikė santykius tarp Maltos ir ES, taigi pastarosius 30 metų buvau politikoje, 23 metų buvau parlamento narys, 13 metų ministras, o pastarosius keletą metų buvau Maltos atstovų rūmų pirmininkas. Dirbau pačiose įvairiausiose pareigose nuo socialinės politikos vidaus reikalų ministerijoje dirbau taip pat, švietimo ministru buvau, sveikatos ministru. Visa tai padėjo man sukaupti milžinišką patirtį bei e, aš prisidėjau prie žemiaus Maltos biudžeto dalies vykdymo. Kartu su pačiais aukščiausiais pareigūnais e, rengdavome biudžetą, e, biudžeto projektą, rengdavome įgyvendinamą biudžetą, projektus įgyvendindamame, žiūrėdavome, kad viskas vyktų tinkamai, pagal tinkamiausius administracinius principus, kad būtų skaidrius finansai. Taip pat aktyviai dalyvau reformuojant viešąjį Maltos sektorių, taip pat dirbau e, vyriausybėje, kai Malta prisijungė prie ES, taip pat švietimo srityje dirbau labai aktyviai, padėjau renkti biudžetą. Buvau vienbalsiai išrinktas parlamento pirmininku, parlamente siekiau, kad būtų tinkamai kontroliuojama vyriausybės veikla, kad būtų išsiaiškinti visi praeities įvykiai. O kadangi Maltos generalinis auditorius ir ombudsmenas yra tiesiogiai atskaitingi parlamentui, tai glaučiai bendradarbiaviau tiek su auditoriais, tiek su ombudsmenu. Po to, kai Maltos vyriausybė mane paskyrė kandidatu į šį postą, tai e, suvokiau, kad būtina, kaip įmanoma geriau, pasinaudoti patirtimi, kurią turiu dirbant šioje srityje. Pasaulyje viskas labai greitai keičiasi. Ir reikia užtikrinti, kaip įmanoma, geresnį visų politinių institucijų bendradarbiavimą. Atskaitumas yra svarbi dalis, kuri leidžia užtikrinti piliečių pasitikėjimą valstybė, vyriausybės institucijomis. Visa turima patirtis rodo, kad kai nėra atskaitomumo, tai nebūna ir audito, o kai nebūna atskaitingumo, nėra ir kontrolės. O nesant kontroliai, tuomet kyla klausimas, kur yra demokratija, kieno galiuose yra valdžia. Šis rytis yra labai svarbi dėl to, kad reikia sustiprinti legitimumo, atsiprašau, pagrindą bei užtikrinti, kad vyriausybės institucijos būtų atskaitingos savo piliečiams. Dėkuoju. Dėkuoju, dėkuoju, kad atvykote į komitetą ir norėčiau iškelti vieną klausimą, kurį jūs nepaminėjote taip plačiai, kadangi turbūt neturėjote laiko. Jūs sakėte, kad jūsų specializacija yra darbo teisė. Taigi, jūs e, turite parlamentaro patirties, dirbote biudžeto kontrolės komitete. Norėčiau paklausti jūsų, kokius veiksmus remiate biudžeto kontrolės srityje. Ir e, galbūt galėtumėte paaiškinti vieną prieštarą. Savo atsakymuose mane nus... Jūsų atsakymas, kas mane nustebino, jūs ilgai buvote ministras. Ir paskui jūs sakote, kad biudžeto vykdymo procedūra e, jūsų srityje niekad nebuvo taikoma. Ir paskui jūs atsintėte laišką, kuriame buvo paaiškinta, kad e, straipsniai spaudoje apie jūsų veiklą nebuvo, buvo visiškai nepagristi. Jūs tai paaiškinote, bet ir pasakėte, kad Kai kurios priemonės e, buvo vis tik tai audituotos tada, kai jūs buvote švietimo ministras. Gal galėtumėt paaiškinti šią prieštarą? Ar jūsų atsakomybės rytis buvo audituojamos ar ne? Dėl straipsnių spaudoje. Taip pat norėčiau, kad jūs kai ką paaiškintumėte. Spauda kalba apie 4 milijardus eurų apie rangovą, kuriam skirta tiek pinigų profesiniam mokymui. Kiek procentų uh, s, už to sumos uh, pagal sutartis buvo išleista jūsų apygardoje? Labai ačiū Jums už klausimus, aš juos uh, atsakysiu iš eilės. Biudžeto kontros, kontrolės srityje. Kontrolės yra, kaip žinia, skirtingi etapai. Kaip ministras kartu su ministerijos vadovais turėjau užtikrinti ir užtikrinau, kad planavimo procesas pirmiausia būtų rimtas planavimo procesas. Biudžete turime užtikrinti, kad e, prognozijas būtų realistiškos, kad jos būtų praeitų griežtą kontrolę dėl tikslų, kurių siekiama ir tame etape taikoma e, procedūra, e, kurioje esu aš kartu su ministerijos komanda, komanda ir finansų ministerijos darbuotojai taip pat veikia. Taigi čia yra pirmasis biudžeto planavimo etapas ir viskas yra labai išnagrinėjama atidžiai. Tada yra kalbama apie tikslus, kokios būtų realios sumos, ar mes nenumatome pernelik daug išlaidų programs ir panašiai. Tuo metu metu biudžetas tampa vyriausybės pasiūlymų ir paskui jis patenka į parlamentą ir parlamentas jį nagrinėja. O parlamente aš turi, turiu paaiškinti skirtingus dalykus, taip pat pagrysti visus pasiūlymus, kuriuos pateikiame aš ar kolegos ministrai. Kai parlamentas pritarė biudžetui, mes užtikriname, kad jis būtų deramai gyvendinamas. Ir yra čia skirtingi kontrolės lygmenys. Pirmiausia, vidaus kontrolė ministerijoje, paskui reikia paminėti vyriausybinę visą vyriaus, vidaus kontrolės sistemą ir tyrimų sistemą. Ir, ir šis procesas yra testinis, kartais žiūrima į konkrečias sritis, o kartais e, plačiau ir procesas tęsiasi visą laiką. Ir vidaus kontrolė atkreipia dėmesį e, pirmajam pareigūnų lyg... atkreipia pirmojo pareigūnų lygmens dėmesį ir paskui procesas vėl tęsiasi. Baig, pasibaigus finansiniams metams e, vyriausybės, vyriausybinės vyriaus vyriausiasis auditorius ir nacionalinė audito tarnyba pradės įprastinį procesą, tada bus tikrinamos sąskaitos, e, žiūrima, kai buvo laikomis reikal, reikomas reikalavimų ir bus žiūrima į visus audito aspektus. Po pusantrų metų parlamentui pateikiama ataskaita ir ji iš esmės e, e, tariama mūsų parlamento viešų sąskaitų komitete. Taigi Tiek galiu pasakyti apie biudžeto kontrolę. Kai kalbam apie e, vykdymo patvirtinimą, galbūt aš neteisingai supratau klausimyno klausimą. Nėra mūsų sistemoje oficialaus dokumento, pagal kurį e, ministras ar parlamento vadovas e, gautų biudžeto vykdymo patvirtinimo raštą. Aš neuždarau finansinės ar komersinės bendrovės, kai galėčiau kreiptis į nacionalinę valdžią, kuri duotų patvirtimą, kad aš iš tikrųjų likvidavau, uždariau bendrovės pagal visus formalumus, e, kad viską padariau teisingai. Jeigu, žodžiu, discharge, e, jūs suprantate, e, kitaip negu aš. Per 20 metų ministerijose, kur aš dirbau, buvo atliekamas auditas visą laiką. Tada aš ir sakau į, į, į jūsų klausimą, jeigu tai yra nuolatinis auditas, tai taip, tai buvo. Ir įvairiais metais įvairiose sritise buvo pateikiama e, nacionalinių auditorių teigiama išvada be jokių išlygų. E, vadovaujant ministerijai, kuri turi nemažą biudžetą, e, neišvengiamai sulaukiama tam tikrų pastabų apie trūkumus, galbūt klaidas, veiksmingą darbą, bet e, iš principo visuomet buvo patvirtinamas biudžeto vykdymas. Dabar jūsų klausimas dėl laišką ir straipsnį, apie kurį kalbėjote. Deja, šis straipsnis tik pakartojo kaltinimus, kurie jau buvo įrodyti kaip visiškai nepagrysti. Aš turiu tą straipsnį, galėčiau komiteto vadovui jį pateikti, jeigu norite, jums bus padaryta šio straipsnio uh, kopija. Tiksliau, aš parengiau memorandumą šiuo klausimu. Uh, Bet aš norėčiau paaiškinti, kad pirmiausia šiame straipsnėje kalbama apie du atvejus. Vienas atvejis susijęs su 23 maždaug metų istorija. Tas atvejis buvo labai nuodugniai ištirtas mūsų nacionalinės audito įstaigos. Buvo paskelbta šios įstaigos ataskaita ir ten nėra nei vienos nuorodos į mane kaip asmenį. Audito ataskaitoje iš tikrųjų kalbam apie tam tikrus trūkumus, nes tai buvo nauja programa, nauja sistema, reikėjo kvalifikuotų darbuotojų, kad būtų gerai jį įgyvendinama, tačiau nacionalinė audito institucija nerado nei jokių įrodymų, kurie galėtų būti neigiami mano atžvilgiu. Šis konkretus atvejis buvo taip pat labai nuodugniai ištirtas nepriklausomos komisijos kuri buvo įkurta pagal įstatymą, tai yra nuolatinė komisija prieš korupciją. Komisija buvo labai kategoriška savo išvadose, ataskaitoje buvo pasakyta, kad nėra nei menkiausio įrodymo, kad aš būčiau susijęs su kokia nors nelegalia veikla ar korupcijos faktu. Ir e, tyrimas parodė, kad aš kaip ministras nieko met nebuvau susijęs su kasdieniu programos e, įgyvendinimu ar kad e, kišausi į programos, tuos, į tų, kurie atsakingi už programos vykdymą veiksmus. Aš veikiau, kaip turi veikti ministras, e, suteikiau bendrąją politinę kryptį, strateginę kryptį. Aš atlikau priežiūros, kontrolės funkcijas ir kaip nacionalinė audito institucija pasisakė apie tam tikrus dalykus, tai aš pareikalavau, kad atitinkamo departamento darbuotojas įdėktų tris kontrolės aspektus, tas buvo iškart padaryta. Ir šis atvejis paminėtas spaudoje. Vėlgi, e, nacionalinė audito tarnyba išnagrinėjo šį atvejį netgi tada, kai skaitote straipsnį, pamatysite, kad ataskaita audito tarnybos nepamatysite ne vienodos nuorodos į mane kaip į asmenį. E, kalbama apie fondą įkurtą maždaug prieš dešimt metų, e, susijusi su mokyklų veikla. E, buvo atliekamas tyrimas dėl pirmųjų veiklos metų, bet kai pradedi naują, kuri naują įstaigą, tai aišku, kad iš pradžių bus tam tikrų administracinių sunkumų. Ir iš tikrųjų buvo nustatyta tam tikrų trūkumų kai kuriuose srityse, bet turiu kategoriškai pasakyti, kad niekuomet nebuvau susijęs su jokių kontraktų savo priskirimu. Visi kontraktai buvo suteikti, pasirašyti pagal mūsų šalies viešųjų pirkimo, tai, pirkimų taisyklės. Ir buvo atliktas tyrimas, po deramo proceso paaiškėjo, kad kai kuriais atvejais buvo pažeistos taisyklės, pavyzdžiui, šiuo atveju e, vyriausiasis e, vykdantisis pareigūnas buvo atleistas, kiti žmonės taip pat buvo nubausti. Ir aš dar pasakysiu, kad jūs minėjote 4 milijonus e, Maltos svarų. 98 procentai iš tos sumos yra nufiksuotos išlaidos atlyginimams. Tai yra kaltinimai, kurie neatsakingai platinami, negalime e, atlikti apie jokius e, ne, pažeidimus, kai kalbame apie fiksuotus atlyginimus. Maltoje kol kas nėra sistemos nustatyti procentinio atlyginimo, bet aš e, pasakysiu, kad iš tikrųjų tie kaltinimai yra neteisingi ir aš juos visus atmetu. Atsiprašau, bet neturime daug laiko. Panas Hasimarkakis. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūsų vienbalsių išrinkimu į pirmininko, parlamento pirmininko postą savo laiku. Taigi jūs pakeitėte, norite pakeisti poną Fanyčią, kuris puikiai išmanė savo darbą. Taigi, e, kaip aktyviai jūs ketinate pasikeisti nuomonę su ponu Budničiu, kadangi jo patirtimi e, būtina pasinaudoti, kad jūs perimtumėte jo darbus kaip įmanoma geriau. Be to mane domina politinis jūsų darbo įvertinimo pobūdis svarba, juk jūs esate politikas ir minėjau, kad džiaugiuosi, jog bus galima gauti iš auditorumų ir politinį vertinimą. Taigi klausimas, nesenas pavyzdys Graikija, ten valstybinis auditas e, lėmė dabartinė krizė. Ar jūs čia išvelgėte kažkokį vaidmenį savo tarnybai, kad tokiais atvejais jūsų tarnyba galėtų įsikišti? Žinau, kad tai nėra lengva, bet mane domina jūsų nuomonė. Ačiū. Well, Dėl mano darbo su profesoriumi Bonyčiu Pirmas dalykas, kai tik mane informavo, kad Maltos valdžia ketina kelti mano kandidatūrą į šį postą, būtent ir buvo pasit, aptarti šį klausimą su juo. Jis maloniai sutiko mane informuoti apie šį darbą, išdėsti audito rūmų veikimo mechanizmus. Žinau, kad profesorius Boniči atliko puikų darbą ir aš tikiuosi, kad turėsiu galimybės pasimokyti iš jo patirties ir pratesti jo darbą. Dabar dėl mano politinės patirties. Kaip jau sakiau, manau, kai eina kalba apie mm, tokią patirtį, kokią aš turiu, tai aš analizavau ekonomiškų saveikumo aspektus, efektyvumo aspektus, vertindamas e, tai visą tai iš perspektyvos žmogaus, kuris nori to, kas yra geriausia jo šaliai. Taigi aš taip pat žiūrėjau ir į ar yra teisėtumas, ar nėra pažeidimų, ar yra atitikimas jeigu jūs nuspręsite palankiai įvertinti mano kandidatūrą į audito rūmų narius, aš galbūt tuomet galėsiu pažvelgti į visus šios reikalus iš kiek kitokio požiūrio taško. Aš manau, kad yra gerai, jog žmogus su mm, politiniu protu, su teisiniu protu, su politinė patirtimi, žmogus, kuris turi tokios patirties kaip aš, kur turėjo galimybės susidurti su mm, teisėtumo pažeidimu ir, ir, ir panašiais aspektais yra labai svarbu. Pavyzdžiui, ką tai reiškia, kai eina kalba apie kompleks, kompleksiškus teisės aktus, pavyzdžiui, ką, kieno auditą mes atliekame. Mes audituojame o, val, finansus, skolas ir aš manau, kad uh, me, to, žmogus su mano patirtimi turės galimybės prisidėti prie audito rūmų kaip kolegijos e, darbo. Aš manau, kad labai svarbu galvoti apie audito rūmų e, misiją, viziją, kaip ją įgyveninti geriau ir kaip geriau bendradarbiauti su Europos parlamentu ir e, Europos vadovų taryba. Um, thank you, Mr. Galea, for clarity. McAvey following the first questions. Ačiū, kad jūs paaiškinote tą, tą klausimą, kuris buvo pirmai keltas. Aš esu patenkinta jūsų atsakymu. Ir dabar labai trumpai mano klausimai. Pagal jūs, kuriuose išlaidų srityse reikėtų ypatingo dėmesio, didesnių patikrinimų iš auditorumų pusės? Antras klausimas Viešieji pirkimai yra didžiausio pavojaus sritis, kur daugiausia gali būti korupcijos. Uh, naudojant ES lėšas. Ką jūs galėtumėt padaryti, kad užkirstumėt kelią um, sukčiavimui ir korupcijai, atitinkamai laikotės audito rūmo taisyklių ir procedūrų, būtent viešųjų pirkimų srityje? Uh, Toliau jūs kalbate apie veiksmingumą ir produktivumą ir jūs sakėte, kad jeigu dirbsite audito rūmose, jūs labai atidžiai vertinsite šiuos aspektus. Aš jums pritariu ir tikrai skatinu jūs tai daryti. Manau, kad mes turime analizuoti ES projektų, e, programų, kurios finansuojamas iš ES lėšų e, ir veiksmingumą ir produktivumą. Labai ačiū. ES biudžeto ypatingos rytis. Tai yra tos rytis, kur mano manimu yra didesnė, didesnė rizika būtent dėl bendro sąskaitų patikimumo patvirtinimo. Iš audito rūmo ataskaitų matyti, jog kai kuriuose srityse situacija jau kažkiek pagerėjo ir jau yra palanki auditorumų nuomonė dėl e, sąskaitų, kad jos tinkamai atspindi mm, finansinių ataskaitų situaciją rezultatus. Yra taip pat pagerėjęs ir teisės privatumo tikrinimas ir, ir mažiau yra pažeidimų įvairiose srityse. Tačiau jeigu pažvelgiam į konkrečias kai kurias sritis, pavyzdžiui, sanglaudos lėšos, čia yra tam tikras dar problemų lygis. Aš dar nesu auditorumo narys, aš niekad nedirbau auditorumuose, taigi dar turėčiau e, labai daug ko pasimokyti, aišku, audito rūmų aukštesnio rango pareigūnų padedamas. Tačiau aš manau, kad audito rūmams yra labai svarbu būtent išryškinti, kuriuose srityse yra didesnis pavojus ir toms sritims būtent skirti geresnius mechanizmus. Be jokių abejonių, būtent čia audito rūmai stengiasi, kaip galima geriau paskirstyti savo išteklius, kad daugiau dėmesio galėtų skirti bendradarbiavimui su Europos parlamentu, Europos vadovų taryba, identifikuojant tokias pavojaus rytis ir pažeidimų ar neteisėtumų priežastis kad galėtų išanalizuoti. Aš taip pat sutinku su jumis dėl viešojo pirkimo sektoriaus, nes tikrai tai yra labai delikatus klausimas. Net ir mano šalyje kartais kyla problemų dėl viešųjų pirkimų. Būtent tai yra sritis, kur labai svarbu yra užtikrinti, kad viskas būtų teisėta, kad nebūtų pažeidimų. Dabar, kai eina kalba apie sukčiavimą, tai yra labai delikatus klausimas. Manau, kad pasiskaičius su sutartį aiškiai matome, jog atsakomybė už sukčiavimo klausimų, korupcijos klausimų tyrimą ir persekiojama yra atitinkamai nustatyta atitinkamoms struktūroms, taip pat ir valstybėms narėms. Auditorumo vaidmo, manau, irgi čia egzistuoja. Ta prasme, kad kuomet auditorumai atlieka savo auditą, uh, jie turi būti atidus ir mm, skeptiški profesionalių mm, požiūrių, ar tai yra pažeidimai padaryti netyčia, ar tai yra tyčiniai pažeidimai. Nes jeigu yra tyčiniai pažeidimai, aišku, kad reikia įsigilinti tą tyrimą, išplėsti ir kiek galima labiau identifikuoti tas vietas, kur gali būti sukčiavimas. Tai aišku, ką audito rūmai toliau gali padaryti, tai yra perduoti tuos atvejus Olafui ir atitinkamai bendarbiauti pagal sutarties nuostas. Ačiū, pane Greslė. Ačiū. Esu kiek susirūpinusi, kadangi kasmet su audito rūmais kalbame apie pažeidimus, bet toliau nepažengime. Ko mums reikia? Mums reiktų kažko panašaus, kaip kad minėjo ponas Šacimarkakis, reiktų iš principo pagerinti situaciją, būtent reikės daugiau dėmesio skirti nacionaliniams audito rūmams. Graikijoje buvome ir mes žinome, kad Graikijos audito rūmai yra mm, ne visaverčiai, dirba tik viena koja, taip galima pasakyti, Todėl reiktų keisti padėtį. Gal Europos audito rūmai turėtų galėti pateikti nuomonę, atkreipti mūsų dėmesį vieną ar kitą problemą. Ir čia e, prijungčiau antrą klausimą, kad e, kaip jūs ketinate spręsti santykių su nacionaliniais auditorumais problemą. Iš ties jūs iškėlėte labai svarbų klausimą. Audito rūmai be jokių abejonių, atsižvelgiant ir naują sutartį, lieka e, vienintelė atsakinga institucija už biudžetą vykdymą, bet dabar pabrėžiamas ir valstybių narių vaidmo, būtent, kad valstybės narės turi aktyviau spręsti sąskaitų patikimumo, atskaitomumo problemas, to prašo sutartis, prašo taip pat geriau koordinuoti savo vidaus veiksmus. Taigi naujoji sutartis kiekvienai valstybei nariai sako, susitvarkykite savo namuose. Iš principo niekas tam prieštarauti nežada. Manyčiau, kad patys audito rūmai jau ieško galimybių, kaip geriau bendradarbiauti su nacionalinėmis audito institucijomis skirtingose valstybėse narėse. Žinoma, padėti sudėtinga, 27 narės, narės šiuo metu jau yra, 27 skirtingi veiklos metodai, todėl audito rūmai bando mm, plėsti bendras audito programas su kai kuriomis iš jų, tai tarsi galima e, galimybė būtų, tačiau bent aš manyčiau, kad ta bendra situacija e, e, būtų tokia, tikrai biudžetas turi būti tinkamai įgyvendinamas ir auditoriai turi turėti pakankamai lėšų auditams atlikti. Maltoje labai griežti įstatymai dėl audito, Auditoriai turi daug galimybių, e, turi galimybę formuoti savo biudžetą, savo išteklius, žinoma, diskusijos vyksta. Tačiau galų gale patys nacionaliniai auditoriai turi nuspręsti, ar jiems reikia papildomų lėšų savo pareigoms atlikti ir jeigu reikia, tai tas lėšas turi jie ir gauti. Taigi mums reikia pabandyti rasti bendrą techninį sprendimą bendras formuluotės. Jos turėtų leisti skirtingoms auditorių institucijoms gerbti e, savo nepriklausomybę, nes kiekviena audito institucija yra savarankiška, nepriklausoma, ta pakarba turi išlikti, auditoriai vis dėlto yra autonomiška, savarankiška institucija, taigi Nors griežtai paisant tarpusavio pagarbos reikalavimų, vis dėlto audito rūmai turi galėti įvertinti dialogo kokybę, turi galėti kons geriau konsultuoti su nacionaliniais auditoriais. Jau žinau, kad e, bendri komitetų posėdžiai duoda naudos, Taigi, judėdami šią kryptimį pasieksime daugiau, nes būtent tokia yra sutarties intencija ir mes turime pasiekti, kad tai taptų realybė. Taigi, jeigu mes norime užtikrinti, kad ES lėšos būtų panaudotos tinkamai, reikia prisimti bendrą atsakomybę bei padaryti auditorumų darbą efektyvesniu. Taigi, tokioje situacijoje rūmų pateikta ataskaita e, bus labai svarbi, ten bus aišku pabrėžta audito institucijų įvairovė, bet taip pat leis audito rūmams e, geriau dirbti, geriau informuoti Europos parlamentą, ypač jūsų komitetą, e, bei leis prisimti tarybai komisijai savo atsakomybę. Ačiū ponui Galėja. Baigėme e, šio kandidato klausimus. Dabar Lenkijos institucijų nominuotas kandidatas ponas Kubik. Buonasera al signor Kubik. 5 minuti. Sveiki, ponė Kubikai. Prašom jums penkias minutės prisistatyti. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, man labai malonu lankytis Europos parlamente pirmą kartą. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir prisistatyti Pirmiausia, pasakysiu keletą žodžių apie mano likščiolinę patirtį, taip pat pakalbėsiu apie savo lūkesčius ir viltis susijusius su mano galimu postu auditorumuose. Pirmiausia, karjera. Norėčiau pabrėžti, kad mano visas profesinis gyvenimas yra susijęs su finansais ir auditu taip pat su e, administraciniu valdymu. Aš buvau vidaus auditorius, taip pat vyriausias apskaitos pareigūnas ir buvau atsakingas už vidaus auditą, taip pat už finansus e, kalnakasybos įmonėje, Katovicuose taip pat e, dirbau mokesčių tarnybos vadovu, finansų tarnybos vadovu. Buvo atsakingas už finansų tarnybos e, finansus ir auditavimą, auditą finansinį. Ir aš taip pat dirbau audito inspektoriumi. Man buvo labai svarbu patirties prasme šios pareigos, nes mes įdėgėme viešai aud, vidaus auditą visame Lenkijos finansų sektoriuje. Taip pat dirbau aukščiausiuose audito rūmuose ir mano pareigos ten buvo patikrinti e, audito rūmų darbuotojų rengiamų dokumentų kokybę. Aš taip pat buvau atsakingas už finansus ir atsakingas už išlaidų sertifikavimą e, bendraujant su Europos komisija, taip pat buvau atsakingas, vadovau už finansų ir teisinius skyrius. Kitaip tariant, buvau atsakingas už bendradarbiavimą su audito institucijomis, taip pat finansų ministru. Pone ir ponios, aš tikiuosi, kad turiu patirties ir dėl to mano indėlis bus e, nepaprastai didelis į audito rūmų veiklą. Aš taip pat tikiuosi įgyti naujos patirties ir taip pat e, susidurti su naujais iššūkiais. Dėkuoju Jums uždėmesį ir dabar esu pasirengęs atsakysiu, atsakyti Jūsų klausimus ir tikiuosi, kad kalbėsiu aiškiai ir glaustai. Dėkuoju dabar ponia Jela. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę į mūsų komitetą, ponė Kubikai. Aš pasižiūrėjau į jūsų gyvenimo prašymą. Nereikia čia nieko tikslinti, viskas aišku. Taigi pakartausiu, sveiki atvykę į mūsų komitetą, ponė e, Kubikai, pasižiūrėjau jūsų gyvenimo aprašymą, patirtį, galiu pasakyti, kad jūs iš tikrųjų labai glaudžiai susijęs su fiskaliniais biudžeto kontrolės reikalais. Jūs buvote regioninės plėtros ministras ir jūs mums paaiškinot, kad tuo met jūs tvirtinote tam tikrus dokumentus Mes dabar kalbame apie tuos dalykus komitete, būtent apie bendro finansavimo e, klausimą. Ir matau, kad jūs taip pat labai daug dirbote regioninių klausimų srityje. Galiu netgi nubrėžti analogiją tarp jūsų šalies ir mano šalies, Ispanijos. Dabar trys klausimai. Kokį galima rasti sprendimą problemoms? Girdime, kad ūkio finansų ministrai dažnai e, patiria problemų dėl kofinansavimų nacionalinio komponento, e, kaip Žinome, kad Vokietijoje vyroja federalinis modelis, pusiau federalinis Ispanijoje, Junktinėje karalystėje ir ten iškyla problemų. Taip pat manau, kad jūs labai drąsiai e, pasisakote šiuo klausimu, mes kaip tik taip pat ties tuo dirbame. Taigi dar kokia yra būtų toleruotina rizikos riba. Norėčiau, kad jūs šiek tiek plačiau pakalbėtumėte apie tai. Audito rūmai žiūri į tam tikras sritis čia. Dar vienas dalykas. Iš jūsų atsakymo aš matau, kad galbūt šiek tiek per sudėtingai viską žiūrima. Jūs labai detaliai viską pasižiūrėjote dėl mokesčių, PVM ir panašių dalykų. Kartais valstybės narės ragina mus supaprastinti dalykus, kad būtų lengviau atlikti kontrolę. Tai galbūt galėtumėte pakomentuoti šios dalykus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiem na pytanie pierwsze. Otóż... Ačiū, ponė pirmininkė, žodė, taigi atsakysiu nuo pradžių. Pirmasis klausimas. Lenkijoje mes e, regionų, regionalizavimo problemą išsprendėme. Vyksta tam tikros veiksmų programos dviejų tipų. Yra nacionalinės programos. Ten galima kalbėti apie bendrą interpretacija ir yra regioninės veiksmų programos. Vykdant naują finansinę perspektyvą, ištisa dalis lėšų yra skiriamta būtent regioniniams programoms. Atsižvelgiant į esamą situaciją, tai reikia apjungti centralizuotą požiūrį strategiją su regioninė strategija. O Lenkijoje mums pavyko tą padaryti. Pirmieji žingsniai padaryti e, buvo dar veikiant ankstesniai finansiniai perspektyvai. Dabar remiamės patirtimi, įgyvendinami naują finansinę perspektyvą, taigi 16 regioninių programų vykdoma. Viena iš jų yra labai didelė, jos tikslas užtikrinti kaip įmanoma didesnę sanglaudą rytinėje Lenkijos dalyje, kur e, egzistuoja didžiausias vystimosi poreikis, ten e, šiai e, Lenkijos dalį sudaro penki regionai ir būtent jie valdo tos fondus. Taigi mums reikia bandyti suderinti centralizuotą fondų valdymą su regioniniu fondų valdymu. Taigi tas derinimas vyksta per vieną asmenį, būtent regioninės plėtros ministrą. Taigi, nepaisant vaivadijų, mes turime įgyvendinę sanglaudos tikslus. Antrasis klausimas Klaidų lygis, rizikos lygis labai teisingas klausimas, jis glaudžiai susijęs su vidaus valdymo problemomis. Aišku, susijęs ir su mūsų išsikeltais tikslais. Taigi, mums čia reikia užtikrinti kiek įmanoma didesnę pusiausvirą. Taigi, mums reikia suderinti tinkamas kontrolės sąnaudas bei gaunama nauda, nauda iš šitų vykdomų patikrinimų. Taigi, mums reikia susitaikyti su to, kad bus tam tikras rizikos lygis. To neišvengsime. Jeigu mes e, norėsime turėti labai žemą rizikos lygį, tai gali nulemti kontrolės sąnaudų išaugimą ir neproporcingą dydį lyginant su pasiekimais. Taigi naujasis sanglaudos dokumentas e, egzistuoja ir šiuo metu jis nagrinėjimas audito rūmose, jį išstudijavau bei konstatavau, kad mes kalbame apie priimtiną rizikos lygį, turime galvoti apie kontrolės sąnaudas ir kontrolės bei patikrinimų efektyvumą. Trečiasis klausimas – supaprastinimas. Siekiant pasiekti kaip įmanoma didžia, didelį programų supaprastinimą, tų programų, kurios finansuojamas iš ES biudžeto, turime e, galvoti, kad toks supaprastinimas gali tapti e, klaidų gali lemti klaidų lygio išaugimą. Taigi, suvokime, kad kuo yra sudėtingesnė sistema, tuo yra didesnis e, vidinių klaidų lygis, tuo didesnė tokių klaidų tikimybė. Ir aišku, tuo brangesnės tokios programos. Tai reiškia, kad jeigu mes norime sumažinti klaidų lygį, teks susitaikyti su didesnėmis sąnaudomis. Norėčiau paklausyti jūsų apie pirmąjį atsakymą. Ar Ką galvojate apie nacionalinius pažymėjimus regioniams programams? Jūs kalbėjote ką tik tai apie rytų Lenkiją, ar galvojate, kad ten reikėtų šito? Jūs taip pat e, dirbote kaip auditorius ir norėčiau paklausti jūsų, koks jūsų bus tolesnis požiūris ir kaip pasikeis jūsų dabartinė veikla po to, kai jūs tapsite audito rūmų nariu. Pirmiausia, atsakysiu į pranešėjos pirmąjį klausimą. Aš esu asmeniškai atsakingas už visų išlaidų siunčiamą Europos komisijai tvirtinimą e, dėl nacionalinių programų. Aš kalbėsiu apie tai toj pat ir dėl e, regioninių programų sertifikavimo arba tvirtinimo. Egzistuoja tam tikra konkreti struktūra, kuri buvo pasiūlyta regionams. Kiekviename regione yra tam tikra agentūra arba e, sertifikavimo tvirtinimo agentūros filialas, kuris ir atlieka nepriklausomą visų išlaidų regionėse programuose tvirtinimą. Tačiau net ir esam šiems filialams, aš pats asmeniškai esu atsakingas už visų dokumentų patvirtimą, tų dokumentų, kuriuos pateikė tie filialai arba skyriai ir būtent aš pasirašau paskutinis tvirtinimo pažymėjimus. Dėl antrojo klausimo. Aš esu vidaus ir išorės auditorius. Tačiau Aš nedirbu e, išorės audito srityje, nebedirbu. Ir šiandieną aš taip pat ir nebedirbu sertifikavimo srityje. Taip pat bus ir ateityje ir aš galiu patikinti, kad čia nebus jokio interesų konflikto. Pone Makovei. Ačiū. Džiugu, ponia Kubikai, kad atvykote. Pirmasis klausimas. Jūs dabar dirbate regioninės plėtros ministerijoje, prižiūrite es lėšų įsisavinimą, taigi kokių konkrečių priemonių ėmėtės kovojant su sukčiavimu su e, es lėšomis, gal galite duoti bent keletą pavyzdžių, bei taip Kaip sekasi jums bedarbiauti su Europos auditorumais? Antrasis klausimas. Mes apie tai kalbėjome su praeisiais e, kandidatais. Valstybės narės raginamos atlikti namų darbus. E, Ta turi padėti atlikti Europos audito rūmai. Taigi, kaip jūs elgsite su nacionalinio audito institucija, kuris namų darbų atlikti nenori? Ačiū. Pytanie pierwsze. Otóż w naszych wewnętrznych procedurach. Pirmasis klausimas. Atsakymas būtų toks. Egzistuoja vidaus procedūros. Dėl institucijų, kurios atlieka kontrolę, mes turime gana aiškės nuostatas. Taip reikia pasakyti, kad jeigu įtarimas kyla arba jeigu kažkas nustato sukčiavimo atvejį, nusikaltimą, neteisingo lėšų panaudojimo atvejį, tai mes privalome informuoti atitinkamas tarnybas, kurios to užsijima. Tokia sistema veikia, veikia Lenkijoje. Mes Lenkijoje turime informacinę sistemą kovos su sukčiavimu srityje. Ta sistema veikia taip sertifikavimo institucija privalo perduoti informaciją, jeigu yra koks nors įtartinas atvejs ir tada institucija, kuri užsima finansų kontrolę, turi patikrinti tam tikrus faktus. Tai yra nepriklausoma institucija. Ji veikia finansų ministerijoje. Tai yra audito įstaiga, kuri turi surinkti visus dokumentus ir tuos dokumentus perduoti Olafo atitikmeniui. Tai yra specialiai tuo užsimančiai tarnybai. Antras dalykas e, audito tarnyba įdarbina vieną asmenį, kuris yra vyriausybės atstovas ir kuris yra atsakingas uh, už kovą su sukčiavimu neteisėtų ES lėšų panaudojimu visi žmonės turi, kaip galima gaudžiau, su tuo asmeniu bendradarbiauti ir šis asmuo privalo e, rinkti informaciją, ją analizuoti ir perduoti savo tarnybai, kuri yra, kaip sakiau, Olafo atitikmuo. Antras klausimas. Esminis dalykas yra užtikrinti bendradarbiavimą tarp audito rūmų ir nacionalinės kontrolės tarnybų, aukščiausiųjų rūmų, bent jau taip vadinasi ši institucija pas mus. Kodėl reikalinga bendradarbiauti? Mes privalome e, pagal sutartį tą daryti ir manau, jog patirtis visuomet yra teigiama. Mes visuomet glaučiai bendradarbiavome su audito rūmu, rūmais ir manau, kad bendradarbiavimas dar pagilėjo. Jūs kalbėjote apie vieną problemą nacionalinių audito institucijų nepriklausomybę. Aš manau, kad geriausias sprendimas būtų e, tęsti veiksmus, kurie jau vykdo, būtent gerai bendradarbiauti tarp Europos parlamento, nacionalinių parlamentų ir. kad nacionaliniai parlamentai galėtų įtikinti parlamento komitetus, kurie yra atsakingi už sąskaitų auditus, kad mm, šie komitetai įtrauktų į centrinės valstybės kontrolės įstaigų atsakomybės rytį, taip pat ir um, ES lėšų valdymą. Mes dabar uh, rengiame finansų kontrolės planą ir būtent prašome Lenkijos parlamento pasakyti savo nuomonę dėl tų padidintos rizikos ryčių, kuri, kurios turėtų būti trauktos į e, centralizuotos kontrolės e, kompetencijos rytį. Būtent kadangi ES kontrolė yra metinė, tai mums reikalinga tas pats ir Lenkijoje, mes bendradarbiavame su auditorumais, mes rengėme kartu. Um, dokum, auditų į dokumentus, arba mes tiesiog atliekame auditus kartu. Labai svarbu, aišku, kad tuo pat metu būtų užtikrintas visų atitinkamų institucijų nepriklausomumas. Merci, Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponia Kubik, už jūsų įžango žodį. Aš noriu paklausti dėl to per kokį, e, dėl, dėl, laik, dėl to laikotarpio, per kurį duodame audito įvykdymo patvirtinimą, per tuos daugelį metų tas terminas sutrumpėjo, kadangi atitinkamos institucijos turėjo galimybę paspartinti visus procesus ir dabar Europos parlamentas turės peržiūrėti finansinį reglamentą ir vėlgi iškelti tų terminų klausimą ataskaitos mums pateikiamos e, N plus 1 metų birželį, tada rugsėjai spalį audito rūmai pateikė savo nuomonę ir po to mes turime galimybę um, panalizuoti polit, iš politinio požiūrio taško, padaryti kompromisus ir balsuoti sausio mėnesį. Ar jūs galvojate, kad vienu trimestru būtų galima pankstinti tą procesą. Tai yra, kad štai jūs, aišku, atitinkamai audituojate kaip, ir turite patirties kaip privatus auditorius, individualus auditorius, taip pat ir kaip valstybės auditorius. Ar jūs negalvojate, kad būtų galima papildomą dar mums e, semestrą palikti, kad galėtumėm suderinti savo balsavimą prieš tai? Tai yra, kad e, tie N plus 1 metai per juos būtų galima atlikti visą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Tai yra, kad mūsų sprendimas būtų priimtas gruodį. Pitanie dotyči... Ačiū, pirmininkė, Moris ir ponai. Šis klausimas yra itin svarbus, nes laikas mums visiems brangus. Žinau, kad kartais sunku paspartinti e, vienas ar kitas procedūras, ypač jeigu per ilgus metus mes esame įpratę prie tam tikrų terminų. Taigi, ponės ir ponai, man dabar būtų sunku išsakyti konkrečią savo nuomonę šio klausimu, nes, kaip aš jau sakiau, aš pirmą sykį esu čia Europos parlamente. Uh, labai sunku man todėl būtų vertinti, koks terminas būtų tinkamas tokiai sudėtingai ir komplikuotai institucijai, kaip kad pavyzdžiui Europos komisija, kad ji galėtų užtikrinti visą biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą kad ji būtų atlikta tinkamai. Aišku, kad čia eina kalba apie įvairias rytis, apie tai mes tik ką kalbėjome. Ir dėl tos priežasties mano atsakymas būtų toks. Aišku, kad reikia ai, išsamei išanalizuoti šį klausimą. Reikia apmastyti, ar dabartiniai nustatyti terminai yra iš tikrųjų reikalingi ir tinkami, nes labai svarbu, kad jeigu procedūros bus paspartintos, kad kokybė nesumenktų. Ypač turint omenyje, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra turbūt viena iš svarbiausių yra Europos parlamentui. Aš esu tikras, kad tokia išsami analizė būtų labai naudinga. Ypač todėl, kad jau ir dabar Europos audito rūmai atlieka tokias analizės. Aš manau, kad tokia analizė atitinkamai leistų priimti tinkamas bendras išvadas. Ar tokios išvados leistų mm, paspartinti kažkokias procedūras, sutrumpinti kažkokios terminus, tą dabar sunku būtų pasakyti. Aišku, kad reikia palaukti tų išvadų, reikia po to, aišku, stengtis bendromis jėgomis surasti sprendimą. Uh, Ir pabaigai leistumėt, norėčiau pridurti dar vieną dalyką. Aš nenorėčiau tiesmukiškai atsakyti. Norėčiau pasakyti, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra labai sudėtinga, kompleksiška. Aišku, kad turi būti parengtos ir pateiktos ataskaitos tam, kad būtų galima įvertinti, kaip biudžetas buvo įvykdytas, Tai turiu omenyje tas sąskaitų patikimumo patvirtinimo deklaracijas, taip pat būtų ataskaitos susijusios su mm, veiklos auditu. Tai yra labai sudėtingas auditas, žinoma, ir be abejo, čia reikia stengtis išvengti įvairių kolizijų, nors pats procesas yra labai sudėtingas. Be to, auditorumų rūmose buvo surenkta kolegų peržiūra ir aš manau, kad toliau gilesnė šio klausimo analizė mums leis priimti tinkamas išvadas. Ačiū, ponia Kubik. Dabar uh, išklausysime kito kandidato Slovakijos, kandidato Vladislavo Balkos. Salutiamo il signor Balco, al quale do la parola per la sua presentazione per 5 minuti. Grazie. Pane Balko, jums e, penkios minutės jūsų įžango žodžiui. Nice and pleasant afternoon. Dear Mr. President, Madam Rapporteur, uh, honorable members of the... Labą dieną, gerbiami uh, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man Tai yra didžiulė garbė, kad turiu galimybę prisistatyti kaip kandidatas į Europos audito rūmų narius informacijos jums pateikta pakankamai daug ir mano biografija, ir mano atsakymai į klausimus raštu. Tai aš norėčiau dabar apsiriboti ir tik tai pristatyti keletą savo minčių, kad ne, nebūtų dubliuojama ta informacija. Uh, Iš tikrųjų, čia esu tik labai kuklus kandidatas, kadangi uh, Štai prieš mane yra e, jau ilgai dirbantis Europos parlamento nariai, įvairių nacionalinių parlamentų atstovų, buvę ministrai, buvę žymus politinių partijų vadovai, ekspertai ir taip toliau. Iš tikrųjų, jie puikiai iš, visi išmano e, valdžios institucijų veikimą tarptautinių, nacionalinių, regioninių, vietos lygmenių. Aišku, kad tam, kad viešo, viešosios valdžios institucijos tinkamai veiktų, kad tinkamai tarnautų piliečiams joms reikalingos atitinkamos lėšos. Ir kaip biudžeto kontrolės komiteto nariai, jūs prižiūrite, kad ES lėšos būtų naudojamos tinkamai. Ir kaip galimas ES audito rūmų narys, aš norėčiau prisidėti prie tokių svarbių pareigų vykdymo ir padėti jums. Aišku, kad kiekvienas kandidatas, kuris dalyvauja šio komiteto klausimuose, nori įtikinti jūs, kad iš esmės prisidės prie um, parlamento turimų biudžeto kontrolės galių gyvendinimo, gyvendinant es biudžetą. Aš tikiuosi, kad mes labai sėkmingai bendradarbiausime. Uh, Aš pristačiau jums savo patirtį ir norėčiau dabar akcentuoti, kad mano įgūdžiai sukaupti trijose srityse. Aš um, užėmiau um, svarbius vadovaujančius um, postus bankininkystės srityje, antrą um, viešo administravimo srityje ir trečią uh, dirbau akademinį darbą. Dėšiau finansinę teisę ir tokiu būdu galėjau susipažinti išsameu su viešųjų finansų valdymu iš teorijos teorinio požiūrio taško, kadangi esu finansinės ryties teisininkas, aš galėsiu prisidėti prie auditorumų darbo, ypač kovojant su sukčiavimu viešieji finansai yra ne vien tik tai pajamos ir išlaidos išreikštos skaičiais. Aišku, kad visų pirma eina kalba apie politinės vertybės ir tikslus, kurios jūs kaip įvairių politinių frakcijų atstovai nustatote, dar svarbiau jūs kaip tiesiogiai es piliečių išrinkti atstovai nustatote. Todėl Labai džiaugiuosi, kad parlamento galios smarkiai sustiprintos įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, taip pat ir biudžeto procesų srityje. ES biudžeto išlaidų nustatymas yra labai svarbus, skiriant prioritetą sąjungos ir valstybių narių rūpimoms rytims ir todėl aš galvoju, kad veiklos auditas yra itin svarbus ir aš labai norėčiau dalyvauti toje Europos audito rūmų atliekamoje veikloje. Atsižvelgiant į ekonominę finansinę krizę, mes turime dėti ypatingas pastabas, kad kiek, pastangas, kad kiekvienas išleistas euras būtų išleistas tinkamai. Uh, Aš e, kaip audito rūmų narys, aš stengsiuosi padėti parlamentui užtikrinti, e, kad būtų tinkamai saugomi pusės milijardo europiečių pinigai. Gerbiamas pirmininkė, pranešėja, gerbiami Europos parlamento nariai. Savo įžango žodį aš pasistengiau pristatyti keletą savo minčių dėl mm, savo veiklos, kurią galėčiau vykti, jeigu būčiau paskirtas Europos audito rūmų nariu. Aišku, kad mano atsakymuose į jūsų klausimus raštu yra daugiau informacijos. O diskusijų metu aš pasistengsiu tinkamai atsakyti jūsų klausimus ir toliau, jeigu leisite, aš kalbėsiu gimtają kalbą. Nors um, mano šalis neturi atstovų jūsų komitete, tai tikriausiai ši kalba nuskambės pirmą kartą čia. Ačiū už jūsų dėmesį, o dabar jau esu pasirengęs atsakyti į jūsų įdomius klausimus. Honorable Ayala. Žodis poniai Ajalai, prašau. Ačiū. Tikrai slovakiškai jūs padėkojote, o jūsų atsiustame laiške e, jūs E, tarsi dviejojote ir nebuvo aišku, kokią kalbą atsakymą pateiksite. Na, kaip ten bebūtų. Tikrai buvo įdomu klausyti jūsų pasisakymo. Jūs buvote e, ir bankininkų ministru, dėstėte universitete, Taigi jūs palaikote ryšius ir su uh, savo mokiniais, kurie dirba bankuose, valstybės kontrolėje, auditos rytie, visur kitur. Taigi įsivaizduokime, kad eidamas audito rūmų narių pareigas, jūs e, tam tikrų metų susidursite su vienu iš savo buvusių bendradarbių, pavyzdžiui, premjerų ar iš, su savo buvusiais mokiniais, nes taip tikrai gali nutikti, nes atsakymuose ne viskas yra aišku. Taip pat e, ne viską tiksliai atsakote apie tai, kodėl jūs esate tinkamas eiti šias pareigas, norėčiau konkretesnio atsakymo, kitų atvejų tikrai turėsiu susirūpinti. Kai kalbate apie santykius su komitetu, jūs kalbate apie tai, ką nuveikėte ir ar jūs pats sieksite bendradarbiauti su mumis ir kaip palaikysite ryšius tarp parlamento ir auditorumų. Ačiū. Iš ties slovakų kalbą pasirinkau dėl to, kad parlamentas palaiko kalbų įvairovės principą. Slovakiškai kalbėsiu dar ir dėl to, kadangi ne vieno Slovako komitete nėra ir būtų džiugu, kad jūs bent kartai išgirstumėte skambant Slovakų kalbą. Taigi, ką daryčiau, jeigu nesulaukčiau jūsų palaikymo. Pagal procedūrą reikia nacionalinės vyriausybės pritarimo. Aš susitikčiau su parlamentu, vyriausybe, premjeru bei premjero pavaduotoju. Tačiau žinoma, Aš būčiau linkęs atsimti savo kandidatūrą, kadangi yra labai svarbus mūsų bendradarbiavimas. Aš iš tiesų turėčiau būti jūsų o, ištikimiausias pagalbininkas. Mes turime 800 darbuotojų, o jūsų komitetas tiesiog neturi techninių pajėgumų, kad galėtų uh, e, uh, e, pasamdyti tiek darbuotojų, tačiau vieno klausimo iki galo aš nesupratau, kadangi jau galvojau apie atsakymą, gal galėtumėte paskutinį klausimą pakartoti. Taip, paskutinisis klausimas būtų, jūs atsakinydamas kalbėjote kad e, mūsų komitetų jūs komitete pasirodytų jūsų atstovas ir atsakinėtų į klausimus. Mes norėtumėme su jumis asmeniškai susitikti. Ir taip pat jūs nesakėte į klausimą, ką darysite, jeigu susitiksite su savo buvusiais mokiniais, tokiais kaip premjeras. Taigi pradėsiu nuo pirmojo klausimo. Bendradarbiavimas iš ties Aš galvojau, kad vienas iš mano kabineto ar biuro narių mm, nenutrūkstamai informuotų jūsų komitetą. Aišku, tai nebūtų vienintelis informavimo kanalas. Aš tikrai asmeninį kontaktą stengčiausi palaikyti. Gal aš jums net nusibosiu, jeigu pernelyg dažnai ateisiu į komitetą, pernelyg dažnai pateiksiu pasiūlymus ir panašiai. O kalbant apie nepriklausomumą, savarankiškumą, tuomet, kai atsidursiu kitoje sta, stalo pusėje nei mano buvę studentai ar e, vyriausybinės institucijos, pasakysiu, kad mano visa karjera susijusi su viešaisiais finansais. Nuolat stengiausi apginti viešųjų finansų skaidrumą. Būtent to aš savo studentus ir mokiau. Jūs žinoma susipažinote su mano CV, aš susipažinau ir su jūsų, jūs esate ne tik lingvistė, bet ir teisininkė, todėl pasakysiu, kad finansinė teisė mano gimtinėje nėra pati populiariausia studijų sritis, todėl aš bandau savo studentus uždegti bei paaiškinti, kad teisininkai, kurie saugo viešuosius finansus, gali padaryti labai gerą karjerą. Aš e, tikrai stengsiuosi atkreipti didesnį dėmesį į šio komiteto darbą, nes manęs e, ministrai ar vyriausybės nariai klausinėjo, kągi daro audito rūmai. Nėra gerai žinoma, kad auditorumai yra viena iš penkių pagrindinių ES institucijų, o audito rūmų, rūmai savo kasdienę duoną uždirba mm, saugodami Europos piliečių pinigus. Aišku, keičiasi laikai, keičiasi nuomonės, pakankamas informacijos kiekis e, gali lemti nuomonių pasikeitimus. Todėl Aš galiu garantuoti, kad stengsiuosi viešuosius finansus e, saugoti, bėginti e, taip pat aktyviai, kaip tą dariau anksčiau, tą darysiu ir savo gimtinėje. Aš e, dar norėčiau daugiau sužinoti bei informuoti apie jūsų komiteto darbą. Pone Makovė. Dėkuoju Jums, dėkuoju ir ponai Balko. Noriu patikti du klausimus. Jūs savo šalyje prisidėjote dėgiant priemonės susijusias su euro įvedimu. Klausimas, kaip e, Jūs vertinate makroekonominių ataskaitų metodologiją ir kaip E, ką galite pasakyti apie Graikiją ir duomenų perdavimą iš Graikijos. Toliau, kaip vertintumėte, ar keistumėte ką nors klaidų nustatymę naudojant Europos Sąjungos šalyse? Mes matome ataskaitą apie 27 šalis, bet netrodo, kad bendras skaičius būtų čia tinkamas kaip referencinis, nes yra labai nedaug netoligumų lyginant valstybės narės. Ir štai norėčiau paklausti, ką jūs galėtumėte pasakyti, ar nereikia konkrečiai kalbėti apie skaičius valstybėse narėse. Ačiū. Pradėsiu nuo antrojo klausimo. Skaičiai visuomet bent šiek tiek apgauna. Asmeniškai manau, kad statistinė informacija išvesti vidurkiai yra būtini, bet jie turėtų teikti informacijos apie atskiras šalis. Tarkim, Vokietija, Austrija, Suomija, jų ekonominė politika yra gera, ten klaidų vos 1 procentas, mažiau nei 1 procentas, o tarkim Rumunijoje 13 procentų, taigi vidurkis būtų kažkur per vidurį. Todėl manau, kad turėtumėme kreipti dėmesį į tokius rodiklius kaip BVP vienam gyventojui, ekonominį išsivystymą. Toliau metodologija įvedant eurą. Parlamente, atitinkamame komitete, tuo metu, kai Slovakija prisijungė prie eurozonos, taigi buvo sakoma, kad tos šalis, kurių ekonomikos auga netaip sparčiai, turėtų uh, uh, gauti uh, švelnesnius kriterijus negu tos šalis, kurių ekonomikos stipresnės vystosi greičiau. Tačiau esantis kriterijai penki konvergencijos kriterijai yra geri, šie rodikliai yra realistiški, Esu įsitikinęs, kad e, šie kriterijai pasirinkti nebereikalo. Na, pavyzdžiui, biudžeto deficitas 3 procentai. Tai tikrai nenužudys to šalies ekonomikos ar e, įpareigojimas neviršyti 60 procentų BVP įsiskolinimo. Dabar įsiskolinimo į kai kuriuose šalise siekia 100-120 procentų. Aišku, dabartinė mm, nerami situacija netruks imžinai. Amžinai atsiprašau. Aišku, bent aš tų kriterijų nekeiščiau, tačiau reiktų pagalvoti, kaip mes tuos kriterijus įgyvendiname. Pavyzdžiui, kurį laiką Slovakijoje infliacija nekėlė jokio pavojaus. Esu įsitikinęs, kad šie kriterijai yra geri ir turi būti tinkamai taikomi. Ačiū. A few words, if, if you could, the methodology for reporting. Them. Pone Makovai, dėl metodologijos atskaitomybei e, teikiamų duomenų, ar jūs ką nors keistumėte čia? Uh, neviem, akų metodologijų matė na mysli, či ide v podstate o hodnotenie, či... Nežinau, kokią metodologiją turite omenyje, ar turite omenyje referencinius atskaitinius metus, ar tuos metus, kurie yra vertinami Taigi mano patirtis leidžia teikti, jog Slovakijos atveju taikoma metodologija jokių problemų nesukėlė. Aš galiu pasiremti mūsų patirtimi. Ši metodologija Slovakijoje buvo tinkamai pritaikyta. Ačiū. Non ci sono altre domande, ringraziamo il signor Balco e facciamo Kadangi daugiau klausimų neturime, dėkojame ponai Balko. Toliau Airijos valdžios institucijų e, siūlomas kandidatas Eonas Ošy. Ošiai. Allora, diamo la parola al signor Ošė. Prego. Taigi, ponia Ošė, žodis jums. Ponas pirmininkė, gerbėmieji komiteto nariai, ponai ir ponios. Labai džiaugiuosi, kad galiu kalbėti šiandieną prieš jūs e, po to, kai stikau su vyriausybės mm, nomina, kandid, vyriausyb, su tuo, kad vyriausybė mane paskirtų kandidatu Aš žinau, kad audito rūmams reikia mandato įgaliojimo iš tiesiogiai išrinktų Europos parlamento narių, nes jie tiesiog atstovauja Europos mokesčių mokėtojų interesams. Jeigu mane patvirtinsite, tai mielai e, dirbsiu dviejus metus, e, tiek yra laiko likę poniai Miss Geigin Ji dabar yra paskirta į komisiją ir aš mielai, jeigu jūs pritarsite, dirbsiu dviejus metus, kurie liko jos kadencijai. Aš aiškiai išdėščiau, kokią patirtį turiu savo atsakymuose į klausimus jūsų pateiktus ir norėčiau pasakyti dar kai ką. Galbūt jums tai bus naudinga priimant sprendimą. Aš esu Airijos direkt, uh, e, aps, apskaitininkų instituto atestuotas narys. Šis institutas mane patvirtino atstovauti institutui savo taryboje. Tai yra apskaitininkų rengimo centras Airijoje. Aš taip pat buvau apskaitininkas, mokesčių konsultantas, esu ir advokatas. Taip pat e, turiu daug patirties privačiame sektoriuje. Dar aš manau, jums bus įdomu išgirsti, kad aš daug dirbau e, su vyriausy, vyriausybė apskaitos srityje. Dirbau e, Airijoje policijoje apskaitos pareigūnų, e, teikiau informaciją policijos vadovui dėl pusantro milijardo eurų išlaidų per metus. Vyriausybė mane taip pat yra paskyrusi atlikti įvairių finansų sektoriaus peržiūrų, patikrinimų ir aš esu apie tai parašęs atsakymai klausimyną. Aš galvoju, kad e, labai glaudus bendradarbiavimas tarp audito rūmų ir biudžeto kontrolės komiteto komiteto yra būtinas. Jeigu aš būsiu paskirtas, aš įsipareigoju susitikti tiek oficialiai, tiek neoficialiai su šio komiteto nariais. Aš nežinau, e, kokią man sritį paskirs kūruoti auditorumų vadovas, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu tai yra sėtis, kuri rūpi kam nors iš jūsų, jūs, jūs turėtumėte žinoti, kad galite man bet kada paskambinti ar atsiųsti elektroninę žinutę, aš labai vertinsiu tai ir jums pranešiu apie e, savo koordinates. Taip pat noriu ir aš turėti galimybę su jumis susisiekti. Manau, kad mes palaik, turėtume palaikyti glaudžius ryšius. Ta reikia užtikrinti tarp. Uh, bendradarbiaujant su tiesiogiai išrinktai žmonėmis, kadangi jie išrinkti yra mokesčių mokėtojų. O aš iš savo pusės, iš rūmų pusės turėsiu siekti, kad būtų mm, patvirtintos jau padarytos išlaidos. Aš taip pat e, siūlysiuos dalyvauti audito misijose, planavimo etape, nes turiu profesinės patirties, išsilavinimą tam ir manau, kad čia aš galėčiau e, įnešti savo vertę komitete, nes buvau planavimo srityje vadovas ir e, dirbau daug finansų auditų srityje ir norėčiau pritaikyti savo patirtį auditorumuose. Aš daug dėmesio norėčiau skirti sričiai, kuri man labai rūpi, tai yra vertė už pinigus. Iš patirties privačiame sektoriuje aš prisimenu, kad visuomet klausiu, ar aš gaunu vertę už savo pinigus ir visą laiką galvoju, ar aš savo pinigus taip leiščiau, ar tikėčiausi kažko daugiau ir ar daryčiau ką nors kitą, kitą kartą. Manau, kad tai yra dalykas, kuris tiesiogiai e, susijęs su tuo, ko iš mūsų tikisi ES piliečiai. Pona ir ponios, labai laukiu jūsų klausimų ir norėčiau dar šiek tiek plačiau pakalbėti apie ketvirtąjį klausimą susijusį su e, biudžeto vykdymo patvirtinimu. Aš jums e, ir e, taip pat dėl, dėl ankstesnių savo pareigų. Aš kaip sakiau, atsakysiu jums į visus e, jūsų klausimus. Yeah. Sí, gracias, presidente. Bienvenido, señor Shea. Pone Ajala. E, sveiki atvykę, ponio Šiai. E, ačiū, kad pateikėte laiškus, bet duosiu juos ponui demagistris, kad visi paskui nariai galėtų susipažinti su kopijomis. Dos, tu, no, es ok. Sí, pues le vuelvo a dar la bienvenida a esta comisión y... Dar kartą dėkoju, kad atvykote į komitetą. Norėčiau pakartoti, kad esame dėkingi Jums už tai, kad atsiuntėte laiškus jūs e, turite ir e, daug naujų užduočių, kalbėti apie savo būsės pareigas. Manau, kad iš tikrųjų jūsų karjera yra labai įspūdinga, bet e, vieno dalyko jūs atsakymę nepaminėjote. Tai yra St. Andrews peržiūros grupės klausimas ir atsistatydinimas tai yra susiję su e, pinigų skiriamų terorizmui prie, priežiūros sėkimu tos veiklos. Ar galėtumėte e, pateikti atsakymą? E, yra čia tam tikro susirūpinimo. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip jūs atsakysite. E, kai jūsų paklausė, jūs e, paviešinsite savo interesų deklaraciją, jūs esate vienintelis kandidatas, kuris pasakėte, kad jeigu visi taip daro, tai ir aš tai padarysiu. Taip, kiti yra pasirengę tą padaryti ir jie pasakė aiškiai, kad e, audito rūmų vadovui įteiks interesų deklaracijas, bet parlamentas visuomet prašo interesų deklaracijos. Jūs e, kaip profesionalas susipažinęs su etikos kodeksu ir aš norėčiau, kad jūs šiek tiek e, atviriau sutiktumėte su interesų deklaracijos e, paskelbimu. Dėl nuoširdumo. Antrame klausime jūsų buvo paklausta, ką darytumėte, jeigu pamatytumėte sukčiavimo, korupcijos ar neteisėtos veiklos apraiškas savo šalyje. Jūs aiškiai pasakėte, kad jūs paprašytumėte e, auditorumų pirmininko e, ataskaitos kopijos, kad šį klausimą perduotų nagrinėti kitam audito rūmų nariui. Galbūt galėtumėte plačiau apie tai pasakyti. Dar vienas dalykas. Skaičiau jūsų atsakymus apie jūsų patirtį ir pirmą kartą matau tam tikrą nuomonę apie nacionalinių deklaracijų naudingumą ir tą matau iš profesionalo, tą nuomonę ateinančią. Būtų įdomu jūsų paaiškinimas platesnis. Ar mes nedirbame veltui, siekdami gauti nacionalinės deklaracijas? Ir jūs tarsi sakote, kad jos galbūt nėra tokios naudingos. Gal galėtumėte plačiau pakalbėti? Jūs taip pat sakote, kad kalbate apie auditą ir audituojamą instituciją, apie auditorių ir audituojamą instituciją. Jūs kalbėjote apie tai, kaip gali auditorius pasimokyti iš audituojamos institucijos audituojama institucija turėtų nesijausti kaip inkvizicijos auka, bet e, save suvokti kaip partnerę, kaip e, dalyvę, kaip e, bendradarbiaujančią šalį visame procese. Man regis, tai yra labai svarbu ir labai svarbu, kad kažkas tai pažymėjo. Kitas dalykas - testinė veikla po auditorumų išvadų. Ką Jūs galvojate apie tai? kokiu būdu galima būtų auditorumams e, sekti testinę veiklą ir kaip būtų galima žiūrėti, kaip įgyvendami pasiūlymai, kurie e, ateina iš auditorumų. Ačiū. Thank you, Ms. Uh, Leia Sender, for those questions. Ačiū, ponia Ajala Sender, už jūsų klausimus. Aš uh, Norėčiau ir atsakyti tą tvarką, kaip jūs jas uždavėte dabar dėl St. Andrews peržiūros. Europos institucijos buvo labai geros airiai įvairiais būdais. Vienas iš tų gerumo būdų buvo finansinė pagalba skirta sustiprinti airijai, taiką Šiaurės airijai buvo paprašyta išanalizuoti mm, kai kurių valios įstaigų įkurtų pagal prieš dešimt metų pasirašyto didžiojo penktadienio taikos sutarimo dokumentus ir 2006 metais buvo paskirta visai lė žmonių, taip pat ir aš, išanalizuoti vykdomųjų institucijų, kurios buvo įsteigtos pagal didžiojo penktadienio sustarimą veiklą. Tai turizmo, sveikatos priežiūros ir kitose šešiose srityse. Mes įvertiname tų institucijų e, valdymo veiklą. Uh, rengėme sutikimus, parengėme po to ataskaitą, kuri buvo pristatyta Šiaurės pietų vykdomai tarybai, kuri yra sudaryta iš pietų ir šiaurės vadovų mano išvados buvo patvirtintos ir už, Airijos užsienio reikalų ministerijos yra raštas tarp mano dokumentų pateiktas tiesiog patvirtinantis mano atliktą darbą būtent e, šioje struktūroje. Dabar antras klausimas dėl mano interesų deklaracijos paskelbimo. E, aš neprieštarauju, ji gali būti paskelbta dabar arba būti perduota bet kuriam kobų nariui ar mano audito rūmų nario svetainės puslapyje gali būti jį paskelbta, kada reikalinga bus. Aš tikrai neturiu jokių prieštaravimų dėl to. Tikrai labai mielai galiu Jūs patikinti, kad esu pasirengęs jau dabar paviešinti tą deklaraciją, paskelbti ją, jeigu bet kuris kokobų narys to pageidauja. Dabar dėl pažeidimų ir sukčiavimo. Yra um, instrukcijos dėl sukčiavimo atvejų auditorumų ir aš tikrai vadovausios uh, griežtai tomis taisyklėmis, jeigu būtų uh, sukčiavimo atveju ar mano šalyje, Airijoje, ar bet kurioje kitoje valstybėje. Uh, Šiuo metu Europa pergyvena ekonomikos nuosmukį. Daugeliu Europos piliečių sunku sudurti galus. Tad aš manau, kad mes turime būti absoliučiai tikri, kad bet kas, kas pris, dalyvauja Europos finansų tvarkime, dirbs labai atidžiai, ap, viską apmastęs, viską ap, išanalizavęs, kad nebūtų jokių įtariamo sukčiavimo atvejų. Uh, jeigu eina kalba apie interesų konflikto atvejį, apie ką aš kalbėjau savo atsakymuose, kas būtų, ką aš daryčiau, jeigu atsirastų interesų konfliktas, aišku, kad aš nedalyvaučiau audituojant tai, kur būtų mano interesų konflikto galimybė. Aš uh, stengiausi tiesiog iš, iš, informuoti kokobų narius, ką aš daryčiau, jeigu taip atsitiktų. Dėl nacionalinių deklaracijų. Aš manau, kad nacionalinės deklaracijos yra svarbios ir aš pasisakau už jas. Dabar jos gali būti panaudotos dviem svarbiais būdais. Visų pirma, jas gali panaudoti auditorius, užsitikrindamas, kad uh, yra įdėktos audito sistemos, kontrolės sistemos. Ir jeigu auditorius yra tikras, kad yra tinkamos kontrolės sistemos įdėktos, tai nereikia tiek daug audito e, procedūrų atlikti vietoje. Tai reiškia, kad sutaupamos lėšos ir tuomet auditorius gali sutelkti dėmesį į kitas rytis, kurios gali duoti daugiau rezultatų. Antra, nacionalinės deklaracijos galėtų būti panaudojamos ir kaip nacionalinio valdymo išaiška pati savaime. Ir aš manau, kad tai iš esmės gali sumažinti tikrinimų apimtis. Tokiu būdu um, būtų sutaupyta lėšų tiek nacionalinės deklaracijos yra geros um, tik tai tiek, kiek yra darbo jas įdėta iki pasirašant jas. Ir aišku, kad audito standartų harmonizavimo bent jau iki tam tikro lygio reikės, nes skirtingose valstybėse narėse um, finansiniai metai baigėsi skirtingomis, skirtinga data, kai kur yra leidžiama atlikti galutinio naudos gavėjo um, tikrinimą, kai kuriuose ne, kai kur. Um, galima analizuoti vidaus kontrolės ir išorės audito funkcijas, kai kur yra taikoma kaupiamoji apskaita, kitur ne ir taip toliau. Audito praktikos yra skirtingos 27 valstybėse narėse ir dabar atliekamo, atliekamos bandomosios studijos rezultatai bus labai įdomus, dėl to niekada, o kaip nacionalinės deklaracijas galės ateityje panaudoti Europos auditorumai. Pone Jelas Sender, aš, pasiž... aš tikrai pasižymėjau jūsų punktą dėl to, kad audituojamas subjektas turi būti partneris. Juk mes tarnaujame mokesčių mokėtojų interesams galų gale ir tie, kas lėšas leidžia ir tie, kas teikia e, sąskaitų patikimumo patvirtinimus. Mes galvojame apie pridėtinę vertę ir turime suprasti, kodėl mes esame čia. Ir kokios naudos mūsų darbas turės kitais metais, dar kitais ir dar kitais metais. dėl to, ką reikia daryti po audito. Mes visi suprantame, kad auditas yra rimtas darbas. Jis yra brangus, jis yra reikalingas. Tačiau norint sumažinti e, kainą ir padidinti vertę, reikia žiūrėti, kas daroma po to. Mano manimu, jeigu yra duodamos e, rekomendacijos vienais metais, o kitais metais net nepaklausama, ar tos rekomendacijos yra įdėktos, tai čia nieko iš to rekomendacijų gero nėra. Jos nieko neduoda. Aš, kaip auditorius, stengsiu suprasti, ar pasimokyta iš praeities klaidų ir kaip dabar darbas yra tobulinamas, pasimokius iš tos patirties. Atsiprašau, Pane Lasender, man atrodo, aš atsakiau jūsų visus penkis užduotus klausimus, bet jeigu jūs turite kokių papildomų klausimų, tai aš melai ir juos atsakysiu. Honorevole Makovei. Pone Makovei, prašom. Ačiū. Turiu tris klausimus. Trumpai. Pabandysiu juos pateikti. Pirmasis. Jūsų nuomonė dėl patikinimo pareiškimų pateikimo Ar manote, kad reikia keisti procedūrą, kad ji būtų veiksmingesnė, ar dabartinis instrumentas geras yra duos teigiamų rezultatų? Antrasis klausimas. Kalbėjote apie tai, kad reikia efektyviai panaudoti lėšas, atsargiai leisti pinigus tinkamai vertinti jų leidimą. Viešiai pirkimai, kaip žinoma, yra patraukliausia sritis korupcijai, ten taip pat daug lėšų panaudojama. Ar turite patirties šioje srityje, ketinate keisti kažką ten, kaip ketinate kovoti su korupcija viešojų pirkimų srityje ir sukčiavimais. Toje pačioje srityje trečiasis klausimas. Audito rūmai turi bendradarbiauti su valstybė narių audito institucijomis, pamatysite, kad kai kurios, kai kurie auditoriai valstybėse narėse nenori bendradarbiauti ar dirbti nepriklausomai bei savarankiškai, profesionaliai, dėl įvairiausių priežasčių. Taigi, ką darysite tokiais atvejais, kaip su to kovosite, ar turite kažkokią strategiją? Ačiū. I, I favor... Taigi aš norėčiau, kad patikinimo procedūrų instrumentas būtų gyvendintas. Pirmiausia, čia susitelkėme ties kontrole. Ir man patinka tas pasakymas, kad reikia žmogų Mm, žmogui nedalinti žuvis, bet išmokyti jį žvejoti, kad jis galėtų pats prasimaitinti visą gyvenimą. Taigi tokios kontrolės ir reikia, reikia paskatinti instituciją nuolat taikinti kontrolės instrumentus. Taigi jūs veikiate ne tik kaip auditorius, kuris ateina po to pažiūrėti, kasgi nuveikta, bet jūs dalyvaujate procese, skatinate atitikties kultūrą, kontrolės kultūrą. Kontrolės aplinkos įvertinimas yra svarbiausias pirmas žingsnis, nes iš to paaiškėja, kokius ateities darbus reikia atlikti, kadangi jeigu mes e, pasieksime aukštą pasitikėjimo lygį, tai daugiau nuveiksime. Taigi toks pasitikėjimas, tokia strategija maksimalizuoja auditoriaus atlikto darbo vertę bei minimalizuoja auditoriaus darbo sąnaudas. Kiekviename savo atliktame audite stengiausi labai atsargiai įvertinti, kaip kontrolės aplinka funkcionuoja, kaip tikrinimo struktūros funkcionuoja, ar paimti pavyzdžiai atitinka bendrus reikalavimus, ar jie buvo pasirinkti pagal tinkamus reikalavimus, kaip kad valiutų sąjunga reikalauja. Kalbant apie DAS procedūrą, tai tikrai labai nuobodus klausimas. Sakyčiau, kad tas ataskaitos e, gali pateikti daug naudingos informacijos Europos mokesčių mokėtojams ir kokobų. Kalbant apie efektyvų darbą, viešieji pirkimai turi įvairią pusę svarbą. Maždaug 120 milijardų yra biudžete, 80 procentų išleidžiama valstybėse narėse pusė žemės ūkiai trečdalis sanglaudai, o 7 procentai skirti institucijų funkcionavimui užtikrinti. Viešiesiems pirkimams būtina tinkama kontrolė taikyti, jie turi būti mm, skaidrus, kontrolė taip pat turi būti aiški, audituojama, bei turi būti e, įrodymų, kurie patvirtintų, kad viskas atlikta teisingai. E, žmogus, kuris valdo e, viso, visuomenės lėšas, turi siekti elgtis teisingai bei sąžiningai, turi tinkamai stengtis panaudoti piliečių jam patikėtus pinigus. Taigi tai kiek asmeninė kiekvieno pinigus leidžiančio asmens asmenybė. Taip pat auditorius prisima asmeninę atsakomybę tikrindamas, kaip tie pinigai išleisti. Reikia rašyti ataskaitas, reikia atlikti tikrinimus, reikia dirbti. Manau, kad viešieji pirkimai nepaprastai svarbi sritis, kur išleidžiami sunkiai žmonių užleisti pinigai patikėti Europai pasaugoti. Taigi turime parodyti rinkėjams, kad tiek kokobų, tiek audito rūmams rūpi mokesčių mokėtojų pinigais, apie e, nacionalinės audito institucijas. Iš principo tiek audito rūmai, tiek nacionalinės audito institucijos atlieka tą patį darbą. Mes esam išorės auditoriai. O jeigu jie nenori bendradarbiauti įvairiausių priežasčių, tą jie gali daryti. Pirmiausia, pabandyčiau tiesiogiai susitiek, susisiekti su tuo, kuris nenori bendradarbiauti, norėčiau sužinoti, kodėl. Ir manau, kad esu pakankamai sukalbas žmogus ir sugebėsiu pakeisti jų nuomonę. Nenoriu kištis į jų vidus, vidaus reikalus, bet tą reikia atlikti, tai gali sukurti pridėtinę vertę. Prieš keletą metų E, būtų galima teikti, kad e, situacija komisijoje buvo e, blogesnė, nes DAS buvo neigiama, o dabar DAS daugelės ryčių yra teigiama. Ir per pono Šemetos klausimą komisaras, kuris bus atsakingas už kovą su sukčiavimu ir jis pasakė, kad teigiamas DAS bus vienas iš jo prioritetų. Manau, kad e, tai, jog šis klausimas, kuo mažiau yra rečiau minimas audito ataskaitose, yra gerai. Ir to norėtų, manau, visos nacionalinės vyriausybės. Taigi bendradarbiavimas tarp audito institucijų yra teigiamas dalykas, o jeigu susitiksiu su kažkokiu neigiamą nuomonę, atstumimu, pabandysiu e, pakeisti šią poziciją. Ačiū iš klausimus. Ir gal turite kažkokių papildomų klausimų, gal kažką ne iki galo atsakiau. And, uh, not... Labai trumpas pastebėjimas. Valstybėse narėse, kai kuriuose bent jau, yra institucijų ir žmonių, kurie to, to daryti nenori. Jie yra sistemos dalis, jie gina savus. Tai nėra įtikinėjimų klausimas, jūs turite pasi, būti pasirengęs tam. Dėkoju už šį patarimą, aš būtinai jį atsižvelgsiu ir noriu pasakyti, kad finansinis reglamentas dabar yra rengiamas. Uh, Jeigu būsiu paskirtas, tai galbūt pamatysiu tam tikrų konkrečių priežasčių iš to, ką jūs minėjote ir gal galėsiu įnešti savo įnašą, koreguojant finansinius reglamentus, kad būtų galima spręsti šias jūsų vertingai paminėtas e, problemas. Ponas Odį. Euh, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau jūsų paklausti dėl viešojo sektoriaus audito kokybės. Piliečiai ir mes jų atstovai po to, kas atsitiko su Graikija, galime kelti klausimą dėl nacionalinio audito įstaigų darbų kokybės atliekant viešo sektoriaus auditą. Uh, Galime kelti klausimą, ar to audito kokybė irgi yra panašiai kitose valstybėse narėse. Buvo kalbama apie Graikiją, tačiau mes žinome, kad ir kitose mm, valstybėse narėse yra įvairių auditos ryties akrobatinių triukų. Ir uh, audito rūmose, jeigu būsite paskirtas jų narių, jūs turėsite kontroliuoti tuos dalykus ir aš jūs sutiksite, kad ir jūs kažkas kontroliuotų, turiuomenyje kolegų peržiūrą. Ir kaip jūs galvojate, ta kontrolė, kaip galėtų būti užtikrinama Europos audito rūmų atžvilgių, būtent turint omenyje bendrą audito sistemą. Question. Dėl audito viešame sektorėje kokybės norėčiau vieną konkretų dalyką pasakyti. Vertė už pinigų sutartyje neminima, neminima tačiau audito e, rūmai atlieka veiklos rezultatų auditą ir rengia specialiasias ataskaitas. Vienas iš klausimų susijusių su tomis ataskaitomis, kurias aš pastebėjau, yra toks. Užtrunka maždaug 26 mėnesius, kol subrandinama specialaus audito e, mintis ir kol išspausinama paskelbiama ataskaita. Ta būtų galima padaryti greičiau, reikėtų. Nes kai paskui e, prašom atlikti patikrinimą ir paskelbti specialią e, ataskaitą, tam yra priežastis ir reikia uh, kad auditoriai atsakytų į klausimus. Greitis, sparta visose srityse susijusiuose su viešoju sektoriumi yra svarbus dalykai. Aišku, tai skiriasi nuo privataus sektoriaus. Ir pasakyčiau, kad kokybė ir taip pat sparta labai svarbu, nes vienas dalykas yra gauti informaciją dabar ir gauti visą informaciją Ir dabar, o dažnai taip nevyksta ir teisingas požiūris būti, gal, būtų gauti informaciją dabar. Narys iškėlė e, klausimą apie konkrečią valstybę narę. Aš žinau tik tai tai, ką skaitau laikraščiuose, nesu auditorumų narys dabar, bet buvo bendrai kalbama apie taip vadinamą kūrybišką apskaitą. Aš galiu asmeniškai pasakyti kaip žmogus, kaip pilietis ir kaip profesionalus apskaitos specialistas, kad mes, kad reikia e, nuoseklumo, reikia, kad apskaitomi daiktai būtų tais, taip pat pernai, šiais metais ir kitais metais ar po dviejų metų. E, kitaip informacija, kuri gaunama apie sąskaitas ar ataskaitas, būtų visiškai beprasme. Tai nuoseklumas yra nepaprastai svarbu. Jeigu, e, pavyzdžiui, pasikeičia taisyklės, tai labai sunku yra senus ir naujus duomenys palyginti, kadangi jie bus pateikti pagal naują politiką. Dėl kūrybiškos apskaitos reikia gerų apskaitos specialistų tam. Reikia e, neieškoti kažko kito kaltų, reikia taip pat sugebėti išaiškinti tokius dalykus, kad žmonės nebandytų to kartoti dar vieną kartą. Audito rūmai turi gerą reputaciją ir turi tą reputaciją saugoti, neleisdami kitų, e, kabin, kitiems e, kabinti makaronų ant ausų ir taip pat reikia žiūrėti, kad, kad nebūtų keičiami reikalavimai, nes e, negalima pakeisti statistikos, pakeičiant statistikos specialistą. Ar auditorius reikia tikrinti, audituoti? Taip. Kasmet e, mūsų audituoja nepriklausomi auditoriai, kurie atlieka DASA, taip vadinamą analizę auditorumų. Taip pat mes e, turėtume būti tikrinami partnerių, giminiškų organizacijų. Žinau, kad pastarosius dviejus metus taip nebuvo padaryta, tačiau reikia, kad į mus kažkas žiūrėtų, nes būtų labai savanaudiška, jeigu audito rūmai reikalautų peržiūros tikrinimo kitų atžvilgių, bet mes patys būtume tokioje pozicijoje, kai niekas mūsų netikrintų. Lab, tai yra labai e, svarbi atvirumo ir skaidrumo dalis. Pone Gres, ačiū. Jūs esate toks puikus kalbėtojas, labai malonu jūsų klausytis, jūs kalbate labai užsidegęs, tikiuosi, kad e, jūsų užsidegimas nedings ir aktyviai bendradarbiaujasite su e, parlamentu. Jūs žinote, kad e, reikia užtikrinti, jog auditorumo nariai negintų savo gimtinio. Mes nuolat girdime įvairiausių istorijų, Manyčiau, kad audito rūmų nariai žino, kad toks spaudimas egzistuoja, kad panašių istorijų nutinka, tokia realybė. Norėčiau jūsų paprašyti, kadangi jūs vienas iš tų esate, kaip minėjote, kurie e, nori dažnai atvykti pas mus, e, tiesiog paprašyti, kad e, atvyk, atvykęs į Briuselį praneštumėte, kad čia esate, nes Luksemburgą labai sunku pasiekti, kartais taip atrodo. Taigi, manyčiau, toks, pasiūly, toks dalykas tikrai pagerintų mūsų bendradarbiavimą, jeigu mes gautume kažkokias specialiasias ataskaitas, kurias būtų aiškesnės negu galutinės ataskaitos, gal nebūtų tokios neutralios ir diplomatiškos. Manyčiau, uh, Tai mums stipriai padėtų. Mes visi manome, kad mums reikia didesnės pagalbos iš audito rūmų, geresnės informacijos. Tačiau daug ką mes dabar turime patys sugalvoti, reiktais patiems dėl daug ko stengtis, kovoti, gauti, gaunant informaciją. Ir mes neturime tam nei laiko, nei žmonių. Mes ne vienos specialiosios ataskaitos ilgą laiką nesame gavę. Ir tas pats pasakytina ne tik apie auditorumus, bet ir apie specialiosius įgaliuotinius, kurie keliauja po pasaulį, leidžia pinigus, tačiau mes nežinome kur ir kodėl. Taigi e, reiktų paprašyti jūsų, kad jūs įgyventumėte tuos mums duotus pažadus. Um. Ačiū, ponė Greslė, už jūsų klausimus. Tikrai galiu patikinti jūs, kai tik tai atvyksiu į e, Briuselį, pranešiu apie tai komiteto nariams, nes aš tikiu, kad kuo daugiau yra demokratijos, kuo daugiau yra įtraukiami tiesiogiai žmonių išrinkti atstovai į e, lėšų priežiūra, tuo geriau yra mokesčių mokėtojai. Mm, jau turėjau galimybės su kai kuo iš jūsų pabendrauti ir tikrai nuostabu yra pajausti jūsų entuzijazmą, ypač kai eina kalba apie specialiųjų ataskaitų temų parinkimą, būtina atsižvelgti į kokobų nuomonę. Akivaizdu, kuomet yra sakoma, kad bus parengta specialioji ataskaita, aš manau, kad e, iš karto jau yra sukūriamas didelis e, geras rezultatas, ypač tarp tų, kurių veikla bus peržiūrima. Tai jau yra geras e, specialiųjų ataskaitų poveikis ir ypač, kai na kalba apie pridėtinę vertę sukūrenčias rytis, tai yra labai svarbu. Uh, dėl ta, e, nacionalinės tapatybės ar europinės tapatybės, aš manau, tai labai geras klausimas ir audito rūmų nariams, ir bet kokios kitos europinės institucijos nariams. Galiu labai aiškiai pasakyti, kad jeigu būsiu paskirtas į šias pareigas, aš būsiu Europos pareigūnas, Europos darbuotojas, mane samdys Europos piliečiai Ir aišku, kad tokiuose pareigose nacionalinė tapatybė turi būti greta, ne antroje vietoje, bet greta. Tačiau mano pagrindinis darbdavys bus Europos piliečiai, bet pagrindiniai mano padėjėjai ir tie, kuriems aš stengsiuos padėti, bus kokobų nariai, nes jūs esate Europos piliečių deleguoti asmenys, palaikyti ryšių su mumis ir užtikrinti, kad e, būtų tinkamai atliktas šis darbas ir kad būtų geriausiai tvarkomos lėšos, kurias Europos žmonės mums patikėjo tvarkyti. Man atrodo, atsakiau į jūsų užduotus klausimus, tačiau jeigu į ką neatsakiau, gal galėtumėt duoti man ženklą, ponia Greslė. Sėla. Pone Jela. Dėkui, pirmininkė. Aš nežinau, ar visiškai susikalbėjome. Mums reikia iš tikrųjų jūsų pagalbos. Manau, kad labai pozityvu, džiugu, kad matome tokį jūsų entuzijazmą, jūs skiriamas tik dviejiems metams, o galbūt galvojate, kad jūsų kadencija bus ir pratesta. Uh, tai yra E, klausimas, kuris visiškai nuo manęs nepriklauso. Jeigu jūs galvosite, kad aš gerai dirbau per tą trumpą laiką, tai bus čiūgų, jeigu jūs man tai pasakysite, o paskui <laughs> galbūt pranešti ir vyriausybei. Dėkui, ponia Laja Sender. Dėkui už dalyvavimą klausime. Rytoj pratesime darbą 9 val. ryto.